Good afternoon. Labadiena, ponios ir ponai. Po labai gražaus saulėto savaitgalio visoje Europoje labai esu dėkingas, kad esate šiandien pasirengę posėdžiauti su mumis ir aptarinėti labai svarbius klausimus. Europai svarbius klausimus. Pradėsime posėdį. Šiandieną rytoj, rytoj po pietų, rytoj ryte irgi posėdžiausime. Darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu nėra jokių pastabų, tuomet galima laikyti darbo atvarkę patvirtintą. Pastabų nėra, ačiū už tai. Mano pranešimai. Pirmiausia, energetikos bendruomenės plenarinis susitikimas yra labai svarbus ir turime būti atsakingi už tokį tarptautinį bendradarbiavimą energetikos bendruomenės rėmuose. Devynios valstybės mūsų besiribojančios Europos Sąjunga iš Balkanų, Moldova, taip pat Gruzija, Ukraina, taip pat yra ir šalių stebėtojų toje bendruomenėje, nes 2005 metais mes buvome pats svarbiausias, atsakingiausias komitetas, kuris pradėjo visą tą iniciatyvą. Ir aš norėčiau Jūs pakviesti į energetinės bendruomenės plenarinį posėdį, kuris vyks rytoj. Ryte ir rytoj taip pat e, nuo 24 valandžio pusantros iki pusė trijų. Vienos valandos vykstas, vienos valandos bus tas posėdis. Trys E3 salėje. ASP 3E3 salėje. Šis susitikimas, jame dalyvaus ir ITRE nariai, taip pat parlamento nariai iš, iš energetinės bendruomenės. E, tai yra renginys, kuris skirtas mums įtrė nariams ir iš energetikos bendrijo šalių vyks atstovai, taigi atvyks atstovai, taigi mums labai svarbu bendrauti su Balkanų šalių, rytų kaimynių atstovais, sakiau, kad bus ir Gruzijos, Ukrainos, ir Moldovos atstovų, taigi raginčiau sudalyvauti tame posėdyje bent jau pusvalandžio ir 20 minučių, gal tartumėte keli žodžius arba pasiklausytumėte, apie ką eina kalba. Taigi rytoj labai prašau visų aktyvumo kalbėsime atsinaujančią, apie atsinaujančią energijos, atsinaujančius energijos šaltinius turime informuoti apie tai ir savo kaimynus, jeigu rimtai norime spręsti klimato kaitos, energetikos klausimus ir panašiai. Bus numatyti ir pietus, kur bus pateikiami sumuštiniai, gal tai jūs pritrauks. Ja, tas prieimimas vyks nuo pirmos iki pusės dviejų. Ir aš kalbu apie tai, kad labai svarbu, kad tai vyks toje pačioje salėje 3E3, ten bus galima irgi pasimėgauti su muštiniais, nereiks kur nors kitur eiti, pietauti. Taigi labai prašau jūsų dalyvauti tame posėdyje. Na, bent jau keli kolegos galėtų sudalyvauti iš stambesnių politinių frakcijų. Uh, galbūt po vieną atstovą iš mažesnių politinių frakcijų. Praeitie toks posėdis irgi vyko ir iš šitrio komiteto jame dalyvavo tik du žmonės - Rebeka Harms ir Jerži Buzek. Netrodėme labai gerai, kaip įsivaizduojate, nes atvyko žmonės, atvyko, atvyko 5 ar 3 tūkstančius kilometrų, kad su mumis susitiktų ir dėja atvyko tik du Europos parlamento nariai ir dalyvavo tokiame susitikime. Taigi labai prašau, ateikite bent kelioms minutėms. Parodykite, kad mes rimtai vertiname savo pačių sprendimus. Na, o dabar Perėsiu prie kito pranešimo. Europos parlamentas ir Europos komisija surenks konferenciją dėl mūsų bendros skaitmeninės ateities, skaitmeninės evoliucijos iššūkių Europos parlamente Briuselėje balandžio 25 dieną nuo pusės 3 iki pusės 7 vyks tas posėdis pakartosiu, balandžio 25 diena yra trečiadienis. Trečiadienį po pietų vyksta posėdis, mūsų skaitmenės ateities kūrimas, skaitmenės evoliucijos iššūkis. Apie tai bus kalbama šioje konferencijoje ir taip pat apie tai, kad reikia investuoti į tai, kad skatintumėme skaitmeninimą ir vengtumėme skaitmeninio atotraukio, reikia investuoti inovacijas ir kurti galimybės Europos piliečiams bei kurti bendrą skaitmeninę rinką Europos verslo įmonėms. Visi įtrenariai yra kviečiami sudalyvauti šiame renginyje. Kągi tiek. Kažkas labai mandagiai šypsosi. Nesišypsojo, kai pirmąjį pranešimą skelbiau. Taigi norėčiau visus paraginti irgi sudalyvauti šiame renginyje apie skaitmeninę mūsų ateitį. Džiaugiuosi, kad susidomėjote. Toliau kitų ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas, turėjome vasario 21-22 dienos posėdžius. Jeigu nėra prieštaravimų, nebus prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, laikysime protokolus patvirtintais. Dėkoju visiems. Ketvirtas dalykas. Ketvirtas dalykas. Reglamentas dėl ENISOS, ES kabinetinio saugimo agentūra. Tai yra mūsų atsakomybės klausimas ir reglamento atšaukimas. Tai yra Europos Sąjungos reglamentas 526-2013 dėl informacijos ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo srityje sertifikavimo. Tai yra kibernetinio saugumo aktas taip vadinamas. Ir aš norėčiau, kad šiandien apsvarstytume pranešimo projektą. O mūsų pranešėja šiandieną yra kolegė Angelika Nibler. Ji salėje yra. Yra ir šešėlinių pranešėjų, kurie taip pat atvyko, kaip matau, puiku. Kibernetinio saugumo aktas yra vienas iš prioritetinių klausimų pagal bendrąją deklaraciją, komisijos ir parlamento bendrąją deklaraciją, kartu su Imko komitetu mes dirbame ties šiuo teisės aktu pagal 54 taisyklę, kur yra bendros mūsų atsakomybės, tai yra bendros atsakomybės klausimas pagal sertifikavimo trečiąjį skyrių. Taigi pradėsime diskusijas. Pirmiausia, pranešėja pristatys pranešimo projektą. Prašau, ponė. Ponė Nibler. Dėkoju. Pone pirmininkė. Ačiū už man suteiktą žodį. Gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Jums šį pranešimo projektą. Taip pat noriu padėkoti kolegoms, kurie jau susisiekė su manim, kurie pateikė savo išvalgas. Tai man leido pasirenkti šiai diskusijai. Apibendrinsiu pakeidimus. Norėjau paminėti tris dalykus pirmiausia. Enisa ir jos įgal... vaidmuo ir jos įgaliojimai pirmiausia. kaip ši agentūra turėtų dirbti. Ir kaip pagerinti kibernetinio saugumo standartus Europoje. Ir dar vienas dalykas, apie kurį norėjau užsiminti, tai yra klausimas, kaip turėtume pagerinti vartotojų pasitikėjimą e, tais kibernetiniais produktais. E, Pirmiausia, Enisa vaidmuo ir įgaliojimai. Aš norėčiau, kad mes turėtume tvirtą, stiprią agentūrą. Todėl remiu Europos komisijos siūlymą. Pakankamai personalo turėtų būti ir tinkamas finansavimas, nuolatiniai įgaliojimai. Manau, kad taip pat reikėtų sustiprinti Enisa vaidmenį, nes Enisa turėtų atlikti ir priežiūros, ir sertifikavimo funkcijas. Ir tai, man atrodo, su nacionalinių struktūrų atliekamų panašių vaidmenių niekaip nesikirstų. Kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinės struktūros yra puikiai įsikūrusios ir veikiančios, tačiau taip yra ne visur. Kai kuriuose valstybėse narėse dar lieka daug kas nuveikti, ypač NIS srityje. Taigi stipri agentūra būtų vienas dalykas, nacionalinės stiprios struktūros mūsų aptariamos ryties taip pat turėtų būti stiprios ir manau, kad bendradarbiavimas tarp nacionalinio ir europinio ligmens būtų taip pat labai svarbus dalykas. Aš būtent tokią kryptim ir kreipsiu savo pasiūlymą. Manau, kad reikia numatyti labai aišku operatyvinį bendradarbiavimą. Enisa turėtų turėti galimybę pasinaudoti nacionalinių agentūrų sukauptą patirtim. Ir be kita ko reikėtų, kad bendradarbiavimas būtų abipusis, kad būtų keičiamas informacija. Manau, kad Enisa turėtų plėtoti bendradarbiavimą ir kurti Europinę kibernetinio saugumo sistemą. Manau, kad būtent tai ir yra numatyta. Taigi Enisa vaidmuo tiek būtų apie jį galima pasakyti, o dabar pereikim prie antros tokios svarbesnės temos. Kaip įdėkti tuos aukštus standartus, kokius siūlymus pakeitimų pakeičiau, e, pasiūliau pirmiausia apriepti šio teisės akto, išplėsti. Manau, kad reikėtų apimti produktus ir paslaugas, taip pat visas ekosistemas ir procesus Tikiuosi, kad tas apibrėžimas, kurį teiksiu, sulauks kolegų paramos ir manau, kad reikėtų išvengti tokio neiškumo, reikėtų aiškiau apibrėžti kylančias rizikas E, manau, kad trys lygmenys čia yra svarbus. Trys saugumo lygmenys, aš savo e, pranešime, pranešime apie tai kalbu, nes mano manimu reikėjo tai tvirčiau suformuluoti, o dabar laukiu kolegų nuomonės šiuo klausimu. Ar nereikėtų labiau įgaliojimų adaptuoti? Ir dabar sertifikavimas, trečias dalykas, kurį noriu paminėti. Tai yra iš tikrųjų delikatus klausimas. Europos komisija pasisako už savanorišką sertifikavimo sistemą. Kai tiek bazinio ligmens sertifikavimą, tiek aukščiausio ligmens. Ašgi pasirinkau trečiąjį kelią ir jį siūlau, nes manau, kad rizikos prevencija paremtas požiūris turėtų būti tas, kurį pasirinksime. Dėl produktų ir paslaugų, manau, reikėtų rinktis didžiausią e, apsaugos lygį. O reikėtų, kad dėl produktų ir paslaugų, kurie susijęs su nacionalinio saugumo sistema, reikėtų taikyti būtinai sertifikavimą, o kitais atvejais galima būtų rinktis savanorišką žemiausiame lygmenyje galima būtų leisti struktūroms pačioms save sertifikuoti. Toks būtų mano siūlymas. Jis yra pakankamai ginčytinas, nes yra daug skirtingų nuomonių. Ir dabar nekrai lauksiu galimybės padiskutuoti šiuo klausimu su kolegomis. Be abejo, visi norime aukštų saugumo standartų. Būtina dėl to numatyti ir būtinai sertifikavimo lygmenį. Tačiau reikia nepamiršti ir mažų ir vidutinių įmonių. Nereikėtų kurti kliūčių jų patekimų į rinką. įvairių produktų yra milijardai. Jeigu visus juos reikėtų sertifikuoti, e, sistema taptų pernelyg sunkiai pakeliama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tad ir siūlau tą trečiąjį kelią, tą kompromisą, apie kurį čia jums ir pasakojau. 49 straipsnis dabar jį taip pat peržvelgiau. Ten yra kalbama apie santykius tarp nacionalinio ir europinio lygmens. Europos komisija ketinu keisti nacionalinės sistemas įtiekdama europinę sistemą. Aš jums kalbėjau apie ryšius tarp abiejų šių lygmenų, apie bendradarbiavimą jų ir manyčiau, kad sistemą reikia tobulinti. Norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs apie tai manote. Na ir paskutinis dalykas susijęs su saugumo lygmenimis. Kaip valstybės narės ir visą sektorių įtraukti į tai, kad e, sertifikavimo procesai būtų tinkamai gyvendami iš anksto. Mūsų diskusijose tas klausimas jau yra iškilęs ne kartą. Yra daug, pavyzdžiui, darbuotojų, yra sukaupta patirtis, visą tai gali būti labai svarbu konkrečiame sektoriuje. Ir iš tikrųjų reikėtų neprarasti tos sukauptos patirties. Tad reikėtų pamastyti, kaip protingiausiai būtų galima tomis sukauptomis žiniomis pasinaudoti. Manau, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę teikti siūlymus. Ir sektorius taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti įvairiose platformose ir piliečiai turėtų šiuo sektorium pasitikėti. Na ir siūlyčiau, aišku, būtinas, būtinus produktų pristatymus. Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū, kad pasisakėte labai aiškiai, atvirai, o tai mus veda į atvirą ir aiškę diskusiją. Председател, позволете ми първо да ви поздравя за това, че обърнахте сериозно внимание. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums ir norėčiau padėkoti Jums ir už tai, kad Jūs priminėt mums apie tai, kad vyks įdomus renginys, kuriame dalyvaus Moldova ir Vakarų Balkanų šalių atstovai. E, vienas iš Bulgarijos pirmininkavimo prioritetų ir yra e, siekis atkreipti dėmesį į e, Vakarų Balkanų regioną ir labai svarbu dalyvauti yra tokiuose renginiuose. Aš norėčiau pasveikinti ponę Nibler ir norėčiau padėkoti jai, todėl kad ji puikiai padirbėjo. Mes žinome, kad e, Vokietija nori, kad Enisa būtų kuo stipresnė. Ir mes matome, kad ponia Nibler laikosi būtent tokios pozicijos. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra iš tikrųjų labai rimtas. Jums yra žinoma, ko gero, kad siūloma biudžetą nuo 11 milijonų padidinti iki 23 milijonų. Man atrodo, kad Biudžetas turėtų būti dar didesnis. Aš manau, kad reikia stiprinti šios agentūros vaidmenį trimis lygmenimis. Pirmiausia, NISA turi turėti galimybę vertinti įvairias grėsmes, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais. NISA taip pat reikia daugiau įrangos. Ir NISA turi užtikrinti geresnį visų koordinav darbų koordinavimą ES. Ir ji turi būti už, e, atsakinga už tai, kas vadinama blueprint. Uh, Ji turi kurti sistemą, kuri padėtų mums atremti iš įvairių šaltinių į mūsų nukreipiamas atakas, kad ir kokios jos būtų. Ir e, Enisa turi gebėti reaguoti tuomet, kai užpuolamos yra užpulama yra bet kokia ES valstybė. Ir akivaizdu, kad dėja Enisos vadovas vaidins labai spė, svarbu vaidmenį. Ir aš manau, kad uh, jis turi netgi tapti specialiuoju komisijos pa, uh, uh, patarėjų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Singapūrė mes matome už panašias agentūras atsakingi pareigūnai yra atskaitingi ministrui pirmininkui. Ir aš manau, kad mums reikėtų įveikti tam tikrų valstybių egoizmą, kai kalbame apie Enisą. Ir aš manau, kad mums taip pat reikėtų sukurti naują darbo grupę, kurioje galėtų dirbti įvairių suinteresuotų šalių atstovai. Uh, Tai galėtų, pavyzdžiui, būti verslo atstovai. Ir aš manau, kad e, sertifikavimo sistema turi būti savanoriška. Ir viską reikia labai atsargiai, labai gerai apibrėžti, nes kartais kibernetinės saugumas ir su, apskritai su kibernetika susiję dalykai kelia žmonėms baimę. Ir aš pritariu tam, ką siūlo kolegos iš IMKO komiteto. Jie kalba apie tai, kad įvairūs sertifikavimo daliniai turėtų bendradarbiauti taip, kad stipresnio saugumo užtikrinimo da, padaliniai kontroliuotų tie, kurie užtikrina mažesnį saugumą. Dėkoju. Much, colleague, Labai dėkoju. Dėkoju už Jūsų pastabas. Toliau kalbės ponas Evžen Tošinovski, AKR frakcijos vardu. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man patiko ponios Nibler parengtas projektas, tai yra puikus pagrindas mūsų komiteto tolesniam darbui. Remiu tuos pagerinimo siūlymus, kuriuos išdėstė savo pranešimo projekte. Reikėtų, kad Enisa turėtų nuolatinius įgaliojimus, kad ši agentūra būtų sustiprinta tiek skiriant žmogiškosius, tiek e, finansinius išteklius, nes e, žinome, kad mūsų pasaulis tampa labai komplikuotas. Galėčiau pasakyti, kad e, mūšio laukia kaunamasi ne tik įprastiniais ginklais, dabar pasitelkiama ir skaitmeninė aplinka, kurioje kartais sunku orientuotis. Džiaugiuosi, kad mūsų kolegė kalba ir apie sertifikavimo, procesų sertifikavimo e, procedūras. Kai žiūrime atidžiau, e, pranešime galima rasti tam tikrais klausimais e, neatsakytų, tam tikrų nepakankamai išgvildentų elementų, bet tai jau yra šešėlinių pranešėjų vaidmuo. Svarbu tinkamai apibriežti Enisą vaidmenį, tai yra akivaizdu. Man tik tai toks klaustukas iškilęs yra dėl operacinių funkcijų. Žinau, kad situacija čia gali tapti pakankamai sudėtinga, jei Enisa turės šią kompetenciją. Paskui koks nors asmuo, pavyzdžiui, galės atvykti į nacionalinės panašias struktūras ir pradėti ten dalinti įsakymus. Tad manau, kad reikia visus už ir prieš pasverti, kad nebūtų sukurta daugiau netikrumo valstybėse narėse. Taip pat man kyla bejonių dėl kai kurių atlikt, atliksimų auditų, dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo e, dalykų, nes tai yra labai jautris rytis. Čia dar gali vykti ir nelengvos diskusijos. Mes siūlome, kad Enisa bendradarbiautų taip pat ir su švietimo tinklais, nes, kaip kolegė sakė, situacija labai nevienoda valstybėse narise. Yra tokių, kur kibernetinis saugumas užtikrinamas puikiai, yra kitų valstybių, kur patirti šios rytį yra daug mažesnė, tad situaciją reikės labiau subalansuoti. Dėl paties sertifikavimo. Mes remtume savanoriškumo principo įdėkimą. Suprantu pranešėjos norą užkirsti kelią rizikai, bet galbūt reikėtų vertinti šiek tiek kitaip. Kartais rizika nepakankamai vertinama, nemanoma, kad ES kyla didelė rizika. Ir daugelis klausimų nėra paremti rizikos mokslinė analizė. Nes, pavyzdžiui, Amerikoje būtent tuo remiamasi atliekami moksliniai rizikos tyrimai. Ir jeigu tas vertinimas rodo, kad infrastruktūra gali patirti kokią nors grėsmę, tai tuomet e, taikomas didesnis saugumo lygmuo. Mes labiau tokiam požiūriu pritartume. Džiaugiamės siūlymu kurti konsultacijų platformas, tai yra 47 pakeitimas. Bet nežinome, kur tiksliai reikėtų įrašyti šį pamastymą. Vieni kalba apie nuolatinę grupę, kiti e, masto šiek tiek kitaip. Tad reikėtų pagalvoti, kaip e, tą platformą geriausia būtų kurti. Na ir kaip jau sakiau, e, apsaugos lygmenys reikėtų suvienodyti. E, penelik daug aprašoma į pobūdį čia nereikėtų pasitelkti, nes pakeitimų labai daug ir labai sparčių šios rytyje. Tad būtina palikti veiksmų laisvę šiek tiek didesnė ir pasiremti nacionalinių struktūrų patirtimi. Ir tuo būdu galbūt galima surasti tinkamiausią bendradarbiavimo būdą tarp nacionalinio ir europinio ligmens. Taip pat būtina užtikrinti ES lygmenių tam tikrą nuoseklumą tai būtų susiję su tos sistemos koncepcija. Dabar ji nėra gerai subalansuota ir pritariu pranešėjai, šis procesas turi būti aiškiai apibrėžtas. Dar kartą ačiū už pranešimą, kuris yra tikrai puikus. Dėkoju. Dėkuoju bardzo. Dėkuoju bardzo. Labai dėkoju. Periname prie kito kalbėtojo. Tai yra prie prie Pavilo Teličkos. Jis kalbės Aldi frakcijos vardu, prašau. Thank you, Chair. Uh, uh, uh, Labadiena, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Nibler. Aš žinau, kad nėra naudinga pranešėjams išsakyti visą savo pastabas. Uh, iš karto, todėl aš susitelksiu ties e, keliais svarbiais dalykais. Aš juos šiek tiek plačiau pakomentuosiu ir po to da, kitas mintis pateiksiu savo pakeitimuose. Taigi, kelios pastabos. Enisos vaidmuo. Aš manau, kad pranešėjos pasirinkta linija yra labai racionali. Aš manau, kad ko gero dauguma mūsų galės pritarti tam, kad uh, mes neturėtume daryti revoliucijos. Mums tiesiog reikia stiprios, kompetentingos, veiksmingos nuolatinės agentūros, kurie būtų gerai da, a, a, aprūpinta viskuo, kas jai būtų reikalinga. Ir šiame pranešime gal nereikėtų kalbėti apie Nisos ateitį, nes e, visos kibernetinės sistemos keičiasi nuolat ir šiandien sunku yra pasakyti, kaip jos atrodys po poros metų. Todėl aš e, manau, kad mums reikėtų numatyti peržiūros nuostatą ir e, da, konstatuojamoje dalyje gal galima būtų pasakyti, ka, kam reikės daugiausia skirti dėmesio per tokią peržiūrą. Gal tai būtų gerai. Taip mes daug maž galėtume apibriežti ateities dinamiką. Toliau jau, man atrodo, buvo pasiūlyta tai, ką aš pasakiau. Manau, kad galėsime susitarti. Toliau, aš manau, kad mes turėsime geriau viską išaiškinti, kad būtume tikri, kad geriau vieni kitus suprantame. Pranešėja kalba apie aukšto, aukštą saugumo lygį. Ir man, pažiūrėjau, atrodo, kad čia kalba eina apie nacionalinį saugumą, kuris nepatenka iš šio teisės akto taikymo sritį. Bet aš manau, kad per šešėlinių pranešėjų susitikimus mes įsiaiškinsime iš tikrųjų, ką pranešėjai turi galvoje, kai kalba apie aukštą saugumo lygį. Čiaugiuosi, kad ponia Nibler taip pat kalba ir apie institucinę sąrangą, institucinę struktūrą. Čia gal mūsų pozicijas reikės šiek tiek dar padarinti. Bet aš manau, kad gerai, kad kalbama apie tai, kad nacionalinės agentūros įvairios interesuotos šalis, skaitant ir verslo atstovus, vartotojų atstovai, turėtų visi susitelkti. Mes visi žinome, kad visi norėtų prisidėti prie to, kas vyksta, bet mes norime užtikrinti, kad mūsų turima institucinė struktūra būtų veiksminga. Ir todėl reikia labai gerai apibrėžti, kas už ką yra atsakingas, kam koks vaidmuo tenka. Tam, kad galima būtų geriau sukurti visą sistemą, visas schemas. Ir gal reikėtų žengti šiek tiek toliau, nei pasiūlė komisija. Ir pa, paprastai aš pa, a, manau, kad mums nereikia kurti papildomų kažkokių institucijų, bet aš manau, kad būtent šioje srityje verslas gali turėti labai įdomių žinių, įdomių pasiūlymų ir tai reikėtų atsižvelgti. Ne viskas man čia tinka šiame dokumente šiuo klausimu, tačiau aš manau, kad mes galėtume aptarti įvairius įmanomus tokio bendradarbiavimo variantus. Toliau, produktų deklaracijos. Tai dar vienas atviras klausimas, kurį reikėtų įsigilinti. Aš džiugiuosi, kad pranešėja šiek tiek kalba apie tai savo dokumente, bet aš manau, kad čia gal aš pateiksiu kelis savo pasiūlymus. Ir paskutinė pastaba šiuolaikinė, atsiprašau, savanoriška sistema. Vėlgi, čia reikėtų įsamesnės diskusijos, nes gal aš netgi gerai suprantu, tai kas turima galvoje, kai sakoma apie savanorišką sistemą, arba tiksliau apie tą hybridinę sistemą, kurią siūlo da, ponė Nibler. Čia reikia atsargiai viską pasverti, nes mums reikia arba savanoriškos, arba privalomos sistemos. Nors man labiau tiktų gal savanoriška sistema, bet tokia, kad ateityje ją galima būtų greitai ir veiksmingai koreguoti. Taigi, ponė pirmininkė, mes turėsime dar nemažai klausimų da, svarstytinų, bet aš nebejoju, kad mums pavyks galiausiai suderinti savo pozicijas ir nekantrai lauksiu tolesnių diskusijų ir ačiū už labai gerą dokumento projektą. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Prašau. Ačiū. Dėkoju, panas Bonė, dėkoju poniai Angelikai už puikų pranešimo projektą. Nelengva jį parengti, bet jisai gerai subalansuotas yra. Ir turime pagalvoti apie tai, kaip būtų galima surasti įmanomus sprendimus. Kelios pastabos. Aš manau, kad tenisa galėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį, skatinant kibernetinį saugumą, skatinant supratimą tarp viešųjų ir privačių veikėjų. Ir mes turime sustiprinti enisą kiek galima labiau. Kita vertus, man atrodo, kad turime apibriežti aiškės, aiškiau enisos vaidmenį, kokį vaidmenį atlieka tvirtinant sertifikavimo schemas. Uh, ir taip pat e, sustiprinti vaidmenį numatant sertifikavimo schemas. Mes turime duoti šiai institucijai aiškės priemonės apibrėžiant sertifikavimo schemas, nes tai yra esminis dalykas šiame dokumente. Kitas dalykas, kaip ir buvo pasiūlyta komisijos ir kaip yra numatyta Angelikos pranešime, Mes turime paremti ir įtraukti pramonės įmonės į labiau į sertifikavimo procesą. Turėtų būti, mano manimu, aiškiau, kad nuolatinė suinteresuotų grupių, suinteresuotų veikėjų grupė turėtų elektroninių tinklų tai paslaugų teikėjus apjungti. Ir aš manau, gal plačiau reiktų įtraukti ir vartotojus, jeigu mes norime uh, turėti patarėjų grupę, kurią, kuri būtų suburta iš tų nuolatinių, nuolatinės suinteresuotų veikėjų grupės. Tai aš manau, kad tokia grupė turėtų turėti galimybių siūlyti sertifikavimo schemas ir tie, su kuriais Enisa konsultuojas, irgi galėtų prisidėti formuojant tas sertifikavimo schemas. Tai tuomet būtų kur kas aiškiau viskas ir jie geriau suprastų, kokia yra situacija, apie ką eina kalba. Kad nėra vieno visiems tinkančio sprendimo, nes neįmanoma tokį sprendimą surasti, kad kiekvienas atvejis yra kitoks ir jį reikia apsvarstyti atskirai, remiantis pramonės šaka ir pasiekimais ir panašiai. Taigi šiame kontekste labai išku, kad reikalingas sertifikavimo žemiausių lygmenių. Kai kalbame apie aukštesnį lygmenį, tai aišku, mes turime pasvarstyti, kas turėtų būti privaloma bet kita vertus aš suprantu, kad yra nemažai reikalavimų. Dėl to čia atsargiai elgčiausi, bet aš manau, kad reikalingos kelio gairės, kalbant, e, siekiant galiausiai um, užtikrinti privalomą sertifikavimą. Dėkoju pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, kurie pasakė daug aktualių dalykų kalbėdami apie šį pranešimą. Komisijos pasiūlymo pakeitimai, pavyzdžiui, kur kalbama apie saugumą pagal dizainą. Tai yra labai svarbus darbo, atlikto darbo elementas, nes kalba eina ne tik apie galutinį produktą ar paslaugas, kurios turi būti sertifikuojamos, bet ir pats dizainas ir to produkto ar paslaugos kūrimas turi būti sertifikuojamas, kas yra labai svarbu šiame darbe. Ir dar vienas aktuolus klausimas yra susijęs su vertinimo ir sertifikavimo kaštais, kuriuos teks padengti MVI. Ir kaip e, būtų galima pasirūpinti, kad e, galbūt savęs vertinimas kažkoks būtų įmanomas MVI tame procese. Kitas dalykas yra tai, ką kibernetinis saugumas plačiaja prasme reiškia tai gali paveikti pavienius asmenis, tai gali paveikti ir didžiulę kritiškai reikšmingą infrastruktūrą. Taigi darbas sėdė irgi akcentuojama tame darbe yra, kad reikia dirbti su tarptautinėmis organizacijomis, šiuo atveju tai būtų NATO. Na ir sertifikavimo tikslas yra didinti pasitikėjimą, tai yra sveikintina, tačiau yra čia potenciali rizika, susijusi su tuo, kad sertifikavimas neturėtų reikšti tokio atsipalaidavimo. Mes nenorime, kad vartotojai manytų, jog jie visiškai yra saugus dėl to, kad e, produktas yra vertinamas kaip saugus, kai tuo tarpu yra tam tikrų, tam tikrų problemų, kurios gali iškilti po sertifikavimo proceso. Pavyzdžiui, jungčių pavojus, pavyzdžiui, dėl tam tikrų jungčių gali atsirasti tam tikrų problemų, silpnųjų pusių. Taigi budrumas čia yra būtinas. Ir tie pakeitimai, kurie buvo pasiūlyti ir atspindi to kibernetinio raštingumo klausimą šalia to patikinimo lygmens ir užtikrinimo lygmens. Taigi puikiai atliktas darbas, nekažika galiu pridurti daugiau. Dėkoju. Toliau ponė Krostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų pranešėja Angelika, kuri puikiai padirbėjo tema, kuri mums labai aktuali. Be abejo, būtina stiprinti Enisa vaidmenį, kad ji taptų pavyzdinė Europos agentūra kibernetinio saugumo srityje. Tad iš tiesų būtina tvirtinti jos patirtį, kad būtų galima geriau apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių. Būtina taip pat apibriežti jos vaidmenį ir funkcijas į kurias be kita ko įeitų ir būtinybė šviesti ES įmonės ir individualius vartotojus. Šios e, struktūros e, dėliovi neaiškiai apibriešti laikas patikslinti kai ką. E, dėl sertifikavimo lygio, apie tai buvo nemažai kalbėta, manau, kad visais atvejais tą lygį reikia pasirinkti tinkamai, nes sektoriai ir produktai dėja labai skiriasi tarpusavėje. Būtinas sertifikavimas. sertifikavimas E, visiems produktams, ko gero, sukeltų papildomų administracinių nepatogumų, bet yra skirtumas tarp žaisliuko internetinio ir elektros tinklo, pavyzdžiui, oro uoste. Tad ir saugumo bei sertifikavimo reikalavimai turėtų būti skirtingi. Todėl aš manau, kad reikia įvairius lygmenis saugumo turėti, e, tinkamai juos apibriežti. Kai dėl aukščiausio apsaugos lygmens Norėčiau, kad būtų pridėti čia efektyvumo testai, kad būtų galima atsparumą patikrinti, ar kalbėtume apie procesą, produktą ar paslaugą. Taip pat būtina tirti e, atsparumą sudėtingoms kibernetinėms atakoms. Jeigu tų testų netliksim dabar, paskui bus labai sunku žinoti, kiek pažeidžiama yra mūsų sistema. Apibendrindama norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju turime E, nemažiausių bendrų vardiklių ieškoti, kalbėtume apie kibernetinį saugumą. Turime valstybėms narėms sudaryti sąlygą žengti į priekį šioje srityje, kad būtų renkamos į pačios tobuliausios, e, pažangiausios technologijos. Dar kartą sveikinu pranešėjai. Ačiū. Uh, thank you very much. Uh, Madame Lopez Bermejo. Lopez Bermejo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegės e, nėra Marijos, tad aš jos vardu ir savo frakcijos vardu klausimus pateiksiu. Kai dėl Enisa mes manome, kad jos, to šios agentūros operacinius gebėjimus reikia stiprinti. Ir tai turi turėti aiškius įgaliojimus ES lygmenių. Kai dėl kibernetinio saugumo turime gebėti koordinuotai ir greitai reaguoti į kibernetinius išpolius, kurie gali įvykti ES. Dėl to NISA turi turėti galimybės padėti valstybėms narėms vykdyti prevencinius veiksmus ir reaguoti į pavojus. Tačiau valstybės narės turi turėti galimybę priimti sprendimus, sprendimus nacionaliniu lygmeniu. Mes neturime pasiduoti pagundai E, pernelyg daug laisvės ribojančių priemonių įsteigti. Turime užtikrinti e, galim, privatumo galimybę žmonėms. E, nebu, ne, turime neskatinti baimės atmosferos tarp piliečių, nes tas sėkimas nuolatinis irgi nėra geras. Didesnės kibernetinio saugumo priemonės yra geras dalykas. Tik tai svarbu tinkamai parinkti produktus ir įvertinti jų saugumą, saugus ir nesaugus ir, ir, ir, e, e, kibernetinio saugumo požiūrių. Būtina taip pat dirbti su paaugliais, su nepilnamečiais, juos šviesti. Ir šviesti taip pat būtina ir kitus vartotojus, pramonės įmonės, nevyriausybinės organizacijas, vartotojų organizacijas, mažas ir vidutinės įmonės. Jie taip pat turi dalyvauti įtraukiuose ir skaidriuose procesuose. Net jeigu ir manome, kad sertifikavimo būtinasis modelis turi būti taigomas tik didelės ir jūtinės rizikos produktams, mes manome, kad produktai turėtų būti tokie, kurių saugumas yra užtikrintas. Mes taip pat norėtume minimalių saugumo reikalavimų sąrašą. Juos turėtų atitikti visi produktai, kurie patenka į rinką Europos Sąjungoje. Vartotojų apsauga yra svarbiausias dalykas, nes būtent vartotojai naudoja įvairius produktus ir čia pirmiausiai reikia užtikrinti tinkamą saugumą. Ačiū. Dėkoju. Tai buvo oficiali GUE politinės frakcijos nuomonė, be jokios abejonės. Taigi dėkoju Jums už tą išsakytą nuomonę. O dabar pereisime prie kito kalbėtojo sąraše. Eduard Martan. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Nekartosiu to, ką sakė daugelis mano kolegų. Norėčiau du dalykus paminėti, kurie man atrodo esminės svarbos e, pirmiausia, turime susitarti, kiek mes ketiname investuoti į didesnį saugumą. Be abejo, suprantu, kad siūlome, siūlome įvairių saugumo lygmenys. Komisija sako, pirmasis lygmo būtų tai, tas ir anas, kitas lygmo būtų tas, tas ir trečias. Na, mums nėra viskas aišku čia. Bet man būtų patikę labiau detalių e, gauti ir man būtų patikę, kad tie lygiai subtiliau šiek tiek būtų pristatyti techninių požiūrių. Taigi nėra viskas aišku iki galo mano požiūriu. Aš jau iš pat pradžių sakiau, kad norėčiau, kad siektume kuo didesnio saugumo lygmens. Turime tokių šalių, kurios yra labai pažangios to požiūriu. Suprantu, kad visur tas maksimalus saugumas nėra reikalingas, be abejo. Tačiau ten, kur saugumas reikalingas, ir tai ponia Groset, man atrodo, apie tai sakė, ir aš papildysiu ją pasakydamas, kad reikia sertifikavimo e, priemonės išbandyti realioje aplinkoje. E, pasitelkiant, jeigu reikia, įsilaužėlių paslaugas, kad žinotume, kad tos apsaugos priemonės yra maksimaliai efektyvios. Pranešė taip pat siūlo, kad žemesnėme lygmenyje galime nebūti tokie reiklus, galime auto sertifikavimą taip pat leisti atlikti įmonėms. Na, aš tam ne visai pritariu. Ar tas auto sertifikavimas, savisertifikavimas e, patiks klientams, kažin, vargu. Uh, Be to galima taip sumenkinti saugumo lygmenį, kuris gali būti kenksmingas mažoms ir ninėms įmonėms. Ir tos papildomos saugumo priemonės gali kainuoti labai brangiai. Turime pasižiūrėti dar kartą, pabrėžiu, kiek mes norime investuoti savo saugumą kibernetinį ir jeigu sieksime e, mažų sąnaudų kibernetinių saugumų. Aš manau, kad kiniečiai eilinį kartą pasirodys besak daug konkurencingesni už mus. Ačiū. Dėkoju. E, kolegai, ponia Natri. Ačiū, panašu, kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai galvoja labai panašiai, tai aš norėčiau iškelti kelis klausimus, apie kuriuos turėtumėme visi pamastyti. Norėčiau priminti, kad e, kuriame bendrą skaitmenę rinką ir ITRE komitete mes kalbame apie tai, kad kibernetinio saugumo pramonė reikalinga Europoje, taigi mes turime numatyti geras taisyklės produktams ir rinkoje Europoje ir nelaukti, kol valstybės narės pradės elgtis labai skirtingai, taigi koordinavimas yra būtinas ir pramoniai. Taip pat norėčiau suprasti tuos klausimus. Pavyzdžiui, jeigu mes numatome tam tikrus techninius standartus, tai tada tai šiek tiek stabdo inovacijas, nes ne tik, kad nusikaltėliai greitai dirba, bet ir inovacijos kibernetinio saugumo srityje irgi nuolatos yra kuriamos ir atsiranda vis naujų žinių šioje srityje. Taigi aš norėčiau tiesiog pabrėžti, kad čia yra labai svarbus bet kokios įmonės atsakomybės principas, būtent tokios įmonės, kuri kūrė produktus, nes reikalinga, kuo galima daugiau informacijos vartotojams. Taigi aš manau, kad į riziką orientuotas požiūris yra būtinas, taip pat programinės įrangos kūrimas ir jos gyvavimo ciklas yra labai svarbus dalykas, norint parengti tinkamą teisinį pagrindą, teisinę bazę. Dėkoju ir sėkmės. Ačiū už pastabas. Aš norėčiau komisijos Europos komisijos DG Connect atstovo, direktoriaus atsakingo už kibernetinį saugumą ir skaitmeninę visuomenę, tiksliau ponę Spanų pasisakyti. Ir prieš tai dar norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininką, poną Kataineną, Jirkį Kataineną. Dėkoju, kad atvykote. Netgi šiek tiek anksčiau, dar nesi, nepasibaigus mūsų diskusijai, kalbame apie įdomią temą - kibernetinis saugumas. Aptarėme komisijos pateiktą pasiūlymą, jums matyti irgi bus įdomu pasiklausyti. Taigi dabar kviečiu pasisakyti Europos komisijos atstovą, jūs galėsite patikrinti, ar viską teisingai jisai kalba. Ir po to pranešėja apie bendras diskusijas. Ir tada jau pereisime prie diskusijų su jumis. Taigi prašau, ponė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad taip elegantiškai mane pristatėte ir tą nedidelį spaudimą, kurį jaučiu iš jūsų pusės. Sveiki, vicepirmininkė. Mes e, dirbame e, vadovaujant e, vicepirmininkui ponui Katainenui, taigi jis puikiai žino, kokia yra komisijos pozicija. Aš norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti, dėkoju už komplimentus, kurie buvo išsakyti komisijos pasiūlymo atžvilgiu ir už puikų darbą rengiant šį pranešimą, kuris tik tai dar labiau sustiprina Europos komisijos pasiūlymą. Dėl Enisos uždavinių, tai mes matome, kad pranešime ir toliau yra stiprinamas komisijos pasiūlymas. Ir mes manome, kad e, būtent tokioje dvasioje ir buvo kuriamas šis pasiūlymas, taigi puiku. Dėl sertifikavimo čia viskas jau šiek tiek sudėtingiau, nes matome, kad pastarieji bandymai pranešime išplėsti ir sustiprinti pasiūlymą dėl Europinės laisvanoriškos sistemos. Tai čia norėčiau pabrėžti kelis dalykus, kuriuos iškėlė ir parlamentarai diskusijų metu. Pirmiausia, tai valstybių narių vaidmuo. Pasiūlyme valstybės narės, aišku, suvaidina tikrai svarbu vaidmenį, jos tampa naujai suburtos grupės narės, kuri turi derinti savo veiksmus su Enisa dėl kiekvienos siūlomos schemos, dėl kiekvienos vertinamos schemos. Problema čia yra ta, kad jeigu dar vienas tvirtinimo elementas numatomas prieš įvertinant schemą, tai gali kainuoti laiko ir išteklių valstybėms narėms ir gal būtų galima pakoreguoti pateiktą pasiūlymą, nes kiekvienu atveju ta schema tvirtinama įgyvendinimo aktu. Taigi balsuoja šiuo atveju valstybės narys bet kuriuo atveju. Ir į, į, į tvirt, patvirtinimo procesas jau ir taip yra numatytas. Jeigu norime formalaus tvirtinimo prieš vertinimą, Tokiu būdu tikrai užtruktų procesas ir schemos vėliau patektų į rinką. Ir tai kainuotų daugiau dėl to papildomo vertinimo. Dėl suinteresuotų asmenų vaidmens vienas paaiškinimas - nuolatinių suinteresuotų veikėjų grupė. Tai yra grupė, kurią siūlys vykdomasis direktorius pagal tas taisyklės, kurios yra numatytos kibernetinio saugumo akto pasiūlyme. Taigi vykdantisis direktorius atrinks at personam kelis asmenys, kuriuos tvirtins valdyba. Ir man atrodo, būtų gerai, būtų sudėtingai parinkti žmonės, kurie būtų ekspertai visose srityse. Ir pranešime būtent kalbam apie tai, kad ad hoc ekspertų grupės būtų būriamos. Tai mūsų pasiūlyme irgi yra numatyta tokia galimybė. Vykdantysis direktorius gali siūlyti ad hoc ekspertų grupės, kurioms būtų patikėti, patikėtos tam tikros europinės schemos. Dar vienas rytis, kuri gali turėti įtakos mūsų pasiūlymo veiksmingumui, yra tos grupės kiekvienos schemos patvirtinimo efektyvumas, nes pirmiausia, suinteresuotos grupės tvirtins prieš teikiant pasiūlymą valstybėms narėms. Tai mes turime pažiūrėti, kaip įtraukti suinteresuotas asmenys, bet čia reikia aiškių taisyklių. Toliau. Ar dar turiu šiek tiek laiko? Tai man atrodo, čia patys svarbiausi klausimai ir dar labai trumpai. Jeigu Enisa gaus vis naujų užduočių sertifikavimo srityje, tai turime nepamiršti numatyti ir papildomų išteklių. Ir šiuo metu mes siūlome 14 papildomų etatų. Jeigu norime labai gerų pasiūlymų dėl produktų deklaravimo, nu, informavimo sistemų ir panašiai, tai čia reikia darbuotojų agentūroje papildomų, kuri yra tikrai nedidelė. Jei, kai pasiūlėme internetinio saugumo direktyvą, mes uh, pridėjome daug naujų užduočių, o išteklių papildomų nenumatėme, taigi tai buvo nemenka našta. O šiuo atveju mes turime pasirūpinti, kad kiekvieno uždavinio, papildomų uždavinio atveju būtų numatyti ir papildomi darbuotojai. Ačiū. Labai svarbios yra jūsų pastabos ir labai svarbi yra Europos komisijos nuomonė, tai yra svarbu ir pranešėjai, šiandienos pranešėjams. Dabar e, pranešėja pasisakys, apibendrins mūsų diskusijas. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju kolegoms ir komisijos atstoviai, dėkoju už pastabas ir siūlymus. Man atrodo, kad reiks detaliau visą tai panalizuoti. Aš laukiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir visi, kas domisi šitą temą, mielai visus informuosiu ir su jumis pasikalbėsiu. Apie sertifikavimo lygius aš šiandien nenoriu kalbėti. Tai yra svarbus aspektai, kuriuos reiks atsižvelgti ir apsvarstyti visas išsakytas mintis. Taigi aš laukiu tolesnių pakeitimų. Žiūrėsime, dėl ko sutarėme, o kur nuomonės išsiskiria. Aišku, yra tam tikrų sričių, kur teks susitarti. Pavyzdžiui, mes pasisakome už savireguliavimą ar privaloma, ar laisvanoriška turi būti schema. Aišku, tie klausimai visi yra tarpusavyje susiję ir taip pat įvairūs patikinimo lygmenys, suinteresuoti veikėjai, asmenys ir panašiai. Dėl visų tų dalykų dar teks pasiaiškinti, bet aš laukiu tolesnių diskusijų ir keitimosi nuomonėmis su kolegomis. Aš esu įsitikinusi, kad mums pavyks sukurti gerą sistemą, kuri gerai veiks, nes tokia sistema mums reikalinga, reikalinga veiksminga sistema. Daug kolegų minėjo, kad tai yra europinės perspektyvos klausimas, tai turėtų veikti ir dar po penkerių ar dešimties metų. Dėkoju. Ačiū pranešėjai. tų nesutarimų nebuvo tiek daug, kiek gal jūs tikėjotės. Tai gal dar geresnis signalas jums ir taip pat diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų yra atviros visiems kolegoms, pakeitimų patikimo terminas yra bal, balandžio 26 diena. Taip, ši savaitė, trečiadienis. Trečiadienis, 12 valanda yra pakeitimų patikimo terminas. Uh, Labai svarbi informacija, balsuosime įtrė komitete birželio 19 dieną. Nedaug turime laiko. Taigi sėkmės, tema labai svarbi. Ir dabar galime pereiti prie penkto darbo tvarkės klausimo pagal mūsų darbo tvarkę. Norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininką poną Jirkį Katainę dar kartą. komisijos narys ir vicepirmininkas atsakingas už darbo vietas, augimą, investicijas ir konkurencingumą. Visą tai, kas yra svarbiausia mūsų piliečiams, mūsų ekonomikai. Ir tai yra struktūrinio dialogo dalis. Ir, ponė vicepirmininkė, jums leidus norėčiau pasakyti, kad trys klausimai mums gal čia yra patys svarbiausi. Pirmiausia, gynybos pramonės kūrimo programa, ji naujai paskelbta komisijos programa. Tai čia reikia, aišku, atsižvelgti ir į 5, 6, 7, 8 komisijos narių kompetencijos klausimus. Tai yra labai svarbu ir visi įtre neatsakyti žodžiu iškelti klausimai. Gal tik vienas yra toks likęs neatsakytas klausimas, taip, dėl uh, pramonės politikos. Ir dar vienas klausimas yra programos po 20 metų. Programos, už kurias esate atsakingas jūs. Nes mes norėtumėme pasirengti kitiems metams ir užbaigti visą biudžeto ciklą septyniarių metų. Taigi norėčiau pabandyti atsakyti į tuos klausimus, bet aišku ir visi kiti klausimai, kuriuos jūs norėtumėte iškelti, mums yra labai svarbus, tie, kurie patenka į mūsų įtrio komiteto kompetenciją. Dėkoju, kad atvykote ir dabar žodis jums, komisijos nariai. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, man visuomet yra labai malonu kartu su jumis aptarti. De, darbo vietas, augimą ir investicijas bei konkurencingumą. Keturios temos, kurias pirmininkas jau paminėjo. Aš pradžioje šiek tiek pagalbėsiu apie mūsų ūkio tokias didžiasias tendencijas, kurios atspindi tai, kas vyksta mūsų pramonėje. Mes turime pirmiausiai įsiaiškinti, kokios yra nūdienos tendencijos, uh, ir kaip jos paveiks e, mūsų siekį kurti naujas darbo vietas, skatinti augimą. Turime įsiaiškinti, kokios tendencijos e, gali kelti šiokią tokią grėsmę mūsų ūkiui, o kokios galės sustiprinti mūsų konkurencingumą. Akivaizdu, kad mes negalime tikėtis, kad mūsų įmonės e, vystysi sėkmingai, jeigu jos netitiks ir nesižvelgs į tas pagrindinės tendencijas. Taigi, Europos ekonomika ir mūsų pramonė susiduria su trims iššūkiais. Labai greičiai keičiasi technologijos, antras yra didėjanti konkurencija ir tvarumo iššūkis. Štai tokie trys svarbiausi iššūkiai ir jie yra aktualūs ne vien mums, bet ir visam pasauliui. Be to mes turime suvokti ir turime atvirai pripažinti, kad e, ta politika, kuri galėjo veikti prieš 20 metų, šiandien turi būti atnaujinta tam, kad galima būtų užtikrinti, kad mes ir toliau rodytume pavyzdį, e, stiprinant e, mūsų ekonomiką. Ir čia galima kalbėti apie įvairias temas, apie inovacijas, kitus dalykus. Ir aš manau, kad vienas, viena iš svarbiausių tendencijų pasaulio ekonomikoje bus žiedinė ekonomika, tai yra nauja realybė. Perėjimas prie žiedinės, žiedinės ekonomikos jau vyksta ir kuo labiau mes galėsime užtikrinti, kad ES galėtų e, užbėgti įvykiams už akių, tuo bus geriau mums visiems. Žiedinė ekonomika taip pat sukuria didžiulės naujas galimybės mūsų pramoniai, mūsų verslui ir e, tikiuosi, kad visi tai suvokia. Mums be abejo reikia patobulinti savo, teisė, kuros, e, savo teisės aktus tam, kad galima būtų geriau atsižvelgti į žiedinę ekonomiką ir palėti verslui į ją įsijungti. Dar viena svarbi tendencija tai yra dirbtinis intelektas. Ir gal gali atrodyti, kad ES kol kas neįtin aktyviai reiškia šioje srityje, tačiau mes ketiname uh, Ehm, pasivyti kitas šalis. Mes turime tikrai labai e, gabių mokslininkų ir nebejoju, kad jie padarys viską, kad mes galėtume kurti naujas, naujus pasiūlymus, naujas, e, ieškoti naujus technologinių sprendimų. Taigi, kaip komisija reaguoja vis, visas šias tendencijas, ką mes galime padaryti tai tam, kad užtikrintume uh, kad ES galėtų tinkamai pasinaudoti e, šiomis pagrindinėmis pasaulio ūkio tendencijomis. Per savo darbo laikotarpį komisija jau ėmėsi strateginio požiūrio ir gyvendina nemažai svarbių prioritetų. Mes turime investicijų planą, mes skaitmen, turime skaitmeninę bendrą, bendros rinkos strategiją, kalbame apie kapitalų rinką ir apie kitus dalykus mes norime skirti visą dėmesį svarbiausioms temoms. O tarp jų yra ir mūsų pramonės konkurencingumas. Praeitų metų rūdienį mes patvirtinome atnaujintą pramonės politikos strategiją. Mūsų pramonės strategija yra skirta tam, kad mes padėtume savo įmonėms prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, padėtume joms kurti naujoves, atsižvelgti į robotiką, į a, dirbtinę, a, dirbtinę intelektą, padėtume kurti naujas gynybos e, ir saugumo technologijas. Be to, sėkminga e, pramonės politika turi sukurti deramą sistemą, deramą pagrindą mūsų pramoniai. Pavyzdžiui, dėl dirbtinio intelekto galiu pasakyti, kad šią savaitę komisija patvirtins komunikatą, kuriame bus kalbama apie tai, kad, e, kaip galima būtų pasinaudoti dirbtinio intelekto technologijomis visose mūsų, visuose mūsų ūkio sektoriuose. Nenoriu dabar komentuoti šio dokumento, noriu tik tai pasakyti, kad komisija darys viską, ką gali padaryti. Mes keisime didesnį finansavimą moksliams tyrimams šioje srityje, remsime mažas vidutinės įmonės, tam, kad jos galėtų įsisavinti šios naujausias technologijos ir užtikrindami, kad turėtume tinkamus teisės aktus. Gerbėmiai komiteto nariai, atsižvelgdami į mūsų labai ambicingą pramonės politiką ir e, e, bes, besiruoždami tam, kad bus paskelbtas minėtas komunikatas, mes taip pat e, atnaujinsime ir savo 2012 metų strategiją pramonės politikos komunikate jau paskelbta, kad mes norime geriau vykdyti e, savo žiedinės ekonomikos tikslus. Ir būtent todėl komisija peržiūrėjo ankstesnės strategijos tikslus, įvertinimai, kaip jie buvo gyvendinama. Ir praeitų metų lapkričio mėnesį per vieną renginį mano kolega pristatė tos studijos rezultatus. Mes taip pat pradėjome viešasias konsultacijas, taigi dirbame tam, kad galėtume suvokti, ko iš mūsų nori sektoriaus atstovai. Ir be abejo, Europos parlamento, ypač įtri komiteto įnašas į šį bendrą darbą bus sveikintinas. ekologinė ekonomika, ekologiškai švari ekonomika suteikia naujų galimybių, ypač kaimo vietovėse. tarp sektoriniais partnerystės, tarp švarių, ekologiškai švarių produktų ir chemijos pramonės gali padėti mums surasti naujų, novatoriškų sprendimų, kurių reikia rinkai ir gali padėti mums geriau gyvendinti mūsų vietinės ekonomikos kūrimo tikslus. Mes taip pat norime paminėti ir Europos gynybos pramonės plėtros programą. Ir tai, kaip mes ruošiamės atnaujinti gynybos programas po 2020 metų. Tad šie mūsų planai bus pristatyti jums netrukus. Kai kalbame apie gynybą, yra akivaizdu, kad Europa turi geriau ir greičiau reaguoti į saugumo grėsmės, su kuriamis mes šiuo metu susidurime. Ir aš čia pirmiausia kalbu apie hybridinės grėsmės, nestabilumą kaimininėse regionuose ir terorizmo grėsmę. Mums reikia stiprinti bendradarbiavimą, nes tik tai taip mes galėsime tinkamai sureaguoti į, į šias grėsmės, neprarasdami patikimumo šios grėsmė, šioms grėsmės bus skirtas ypatingas dėmesys. Mes matome, kad trūksta valstybių narių bendradarbiavimo. Ir dėl to mūsų mokesčių mokėtojai, valstybės narės praranda kiekvienais metais nuo 25 iki 100 milijardų eurų per metus. Iki 30 procentų visų gynybos išlaidų galima būtų sutaupyti, jei mes suvienytume savo pastangas. Praeitais metais pristatydami gynybos strategiją mes paskelbėme apie gynybos fondą ir apie tai, kad mes taip pat ketiname renkti bendrus viešuosius gynybos pirkimus. Mes jau taip pat pradėjome parengiamuosius veiksmus, kurie e, vykdomi yra gynybos mokslinių tyrimų srityje. Šis darbas jau duoda savo rezultatų. Pirmoji negražinamoji paskola jau buvo suteikta. Jums taip pat žinoma, ko germės, kad mes kūrėme konsorciumus. Ir mes tikimės, kad mūsų pra, gynybos pramonės plėtros programa padės mums stiprinti mokslinius tyrimus susijusius su gynyba. Aš nebejoju, kad per trišalį dialogą mums pavyks surasti tinkamų sprendimų tam, kad galima būtų kuo geriau apibriežti tinkamų finansuoti išlaidų savoką ir numatyti specialias nuostatas skirtas mažoms vidutinėms įmonėms remti. Aš suprantu, kad taryba ir Europos parlamentas nesutarė dėl to, kaip bus finansuojama šį programą. Čia e, e, jūsų pozicijos labai skiriasi. Europos e, parlamentas nori, kad šiandien viskas būtų finansuojama šimtų procentų, taryba turi kitokią nuomonę. Ir aš e, tikiuosi, kad pavyks surasne, surasti kompromisą, bet Europos parlamentas turėtų suvokti, kad tam reikėtų gal padaryti tam tikrų nuostatų. Pone pirmininkė, da, dabar kalbėdamas apie da, finansinę programą, kur bus gyvenime po 2020 metų, aš, kiek, kiek aš suprantu, jūs jau ruošitės diskusijoms dėl šios programos ir komisijoje mes dar turėsime priimti kelis labai svarbius sprendimus. Labai svarbu yra pasakyti, kad busimoji daugiametė finansinė programa turėtų atspindėti mūsų pagrindinius politinius siekius. Ir jūs tikriausiai suprasite, kodėl aš šiuo metu negaliu įsami komentuoti pateikto pasiūlymo, to pasiūlymo, kurį pateiksime, bet keli dalykai yra visiškai aiškus. Pirmiausia, Europa turi investuoti į tas rytis, kur Europa gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų srityje, technologijų srityje, inovacijų srityje. Būtent šios sritis ir turi būti prioritetinės, kai galvojame apie biudžetą. Antra, mes negalime pamiršti ir to, kad mūsų. Uh, uh, turėsime šiek tiek mažiau pinigų, pirmiausia dėl to, kad pasitrauks iš, iš ES jungtinį karalystę. Ir todėl mes ir rengėme Invest Europe Fund, specialų investicijų fondą. Mes norime mobilizuoti privatų kapitalą, nes turime teigiamos to patirties. Ir tai nebus ad hoc e, fondas. E, jis turėtų būti geriau struktūruotas, mes laikysimės labiau struktūruoto požymio. Europos Sąjunga turi ambicingą energetikos, e, aplinkosaugos, plastiko, mobilumo politikas ir jas reikia tinkamai investuoti. Ir uh, investuoti reikia ne vien viešasias lėšas. Todėl mes šiuo metu kūrėme savoką, uh, kuri padėtų mums centralizuotai pritraukti privatų kapitalą e, panašų į EFSI. Ir tai turėtų padėti mums e, daugiau veiksmų finansuoti, nepaisant to, kad turėsime mažiau lėšų. Jei mes e, remsimės vien viešaisiais finansais, nepasieksime užsibrieštų tikslų. Be to reikia pažiūrėti konkrečių programų tai, taisyklės, reikia, kad visoms programoms būtų taikomos vienodos taisyklės. Pavyzdžiui, mes dabar turime septynės avarės priemonės skirtas mažoms vidutinėms įmonėms. Ir viena, e, jei apjungtume jas į vieną priemonę, tuomet mes padidintume gal skaidrumą ir, tai, ir Be to, aš manau, kad reikia pasakyti, ko mes neketiname daryti. Ir čia aš noriu pasakyti štai ką. Aš čia nenoriu kalbėti jums kažkokių nesąmonių. Reikia pasakyti, kad ne, uh, uh, ir komisijos atsakingi direktoratai, ir Europos parlamento kom, specialiai komitetai galės vykdyti atskirų sektorių, atskirų programų uh, E, priežiūrą. Mes ketiname tik tai apjungti finansavimo priemonės. Mes nenorime, da, e, kad vyktų e, konkurencija tarp įvairių priemonių. Europos investicijų fondas būtų naudojamas tik tuo met, kai rinkoje susidaro spraga ir kur mes negalime pritraukti privačių lėšų. Mes norime da, taip pat įgyvendinti ir bendro valdymo programas, bet jos bus gyvenimas savanoriškų pagrindų ir nereikės lėšų imti iš valstybinarių skirtų vokų. Be to mums reikia bendrų taisyklių. Mes norime supaprastinti taisyklės Norime, kad jos būtų aiškesnės ir paprastesnės, o ne atvirkščiai. Gerbėmėjai Europos parlamento nariai, ką norėjau pasakyti apie prekybą, bet aš norėčiau palikti laiko diskusijai. Aš tiesiog norėčiau jums pasakyti, jei apie tai dar nežinote, kad praeitą ketvirtadienį, atsiprašau, šeštadienį mums pavyko susitarti su Meksika dėl atnaujinto prekybos susitarimo. Ir dabar mes turime atnaujintos prekybos sutrimus su Meksika ir Kanada. Ir tai nėra atsitiktinumas. Mes turime tuo džiaugtis, todėl kad e, šie susitarimai yra, turėtų padėti mūsų įmonėms, mūsų žmonėms, padėt, turėtų padėti jiems geriau parduoti savo žinias ir savo paslauga, paslaugas ir prekes. Ačiū vicepirmininkė. Prekyba, mūsų prekyba tai yra su Šiaurės Amerikos šalimis yra iš tiesų puikiai galimybė. Gal prieš keliarius metus dar taip negalvojome, bet na, iš principo tai yra ta pati tema. Mūsų komiteto kalbėtojai dabar pirmiausia pasakys politinių frakcijų vardu. Pirmasis kalbėtojas apie, apie frakcijos vardu - ponas Elor. Ačiū pirmininkė. Aš turiu praktinio pabudžio klausimą, ponia Katainenai. Jūs kalbėjote apie pramonės politikos strategiją ir apie tai, kokios svarbios yra inovacijos, bet jeigu pažvelgtumėme į skaičius, tai labiausiai augantis sektorius Europoje yra kūrybinė pramonė. Ir parlamentas reikalavo tokios pramonės strategijos jau kurį laiką, dėja ponia Bienkovska kol kas jos nepasiūlė, jūsų kolegė. Taigi, turint omenyje, kad šiais metais 12,9 procentais auga šis pramonės rytis ir auga jau dešimt metų. Ko jūs tikitės iš to, kai, turint omenyje, kad parlamentas yra pateikęs pasiūlymą dėl kūrybinės pramonės ateities? Ir kitas dalykas, turint omenyje, kad 2020 metais baigsis strategija 2020 ir komisija taryba nusprendė daug lėšų skirti inovacijoms, 3 procentai nuo BVP ir skaičiai šiais metais 1,92 procento, tai mažiau nei 2 procentai. Tai teorinis skaičius, kuris e, pateiktas pramonės atstovų valstybės, valstybių narių ir įskaičiuojant ES biudžetą, būtų 122 milijardai eurų, jeigu pritamtumėme prie tų 3 procentų. Taigi 120 milijardų siūlė parlamentas, tai reiškia, kad tai netitinka tų siekių, kurie buvo bendrai suformuluoti. Ir dabar matome, kad ambicijos sumažėjo. Ponas Oettingeris dabar lyg tai žengia jau atgal biudžeto prasme. Tai ko, ko jūs tikitės iš jų, jo tokio žingsnio? Toliau kalbant apie finansinės priemonės pagal pagrindų programą. Tai buvo labai novatoriškos finansinės priemonės skirtos moksliniams tyrimams plėtrai, dažnai MBI įmonėms, mažesnėms įmonėms. O taisyklės yra pačios lankščiausios. Galbūt dėl to, kad parlamentas neturėčia svarbiausio žodžio, bet gal mes sakytumėm, kad komisija čia neturė svarbiausio žodžio, taigi priemonė labai lanksti ir mes matome, kad ji integruota ir dabar į platesnį kontekstą. Tai ar tai reiškia, kad turime vieną bendras taisyklės visiems, ar išsaugosime tokį lankstumą inofin ar kitų smulkesnių priemonių atžvilgių, ar kursime kažkokią tai naują sistemą, nes labai svarbu tai suprasti. Ačiū. Toliau SND socialdemokratų vardu Kaberzon Ruiz. Ario? Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Sveikiname pasiekus sustarimą su Meksika. Tas sustarimas tikrai svarbus ES buvo labai reikalingas. Turiu konkretų klausimą dėl sertifikato gaminti tam tikrai įrankai 93 metais. Europos komisija pateikė studijas ir buvo suteiktas leidimas, Europos, tiksliau Europos Sąjungos įmonės prarado leidimą tą įrangą gaminti Europos Sąjungoje. Įmonės buvo perkeltos kitur. O patentas tam gaminiu tebegalioja iki šiol. Susidurėme čia su pramonės politikos problema, su intelektinės nusavybės problema. Čia mes kalbame ne tik apie eksportą, be abejo, tai būtų svarbu ir pozityvu bet reikėtų, kad Europos komisija imtųsi priemonių, kad to gaminio gaminimas vėl būtų leistas Europos Sąjungoje ir kad e, būtų galima e, tai gaminti ir tada, kai patento galiojimo laikotarpis bus pasibaigęs. Tai leistų sveikatos sistemom sutaupyti lėšų turime reikimų priemonių, kad tas produktas patektų į rinką ir kad jis būtų gaminamas Europos Sąjungoje. Tai yra puikia galimybė, turime e, imtis reikiamų teisėkuros priemonių, raginčių tai daryti. Ir visą tai tam, kad ES priemonė nepatirtų tos nesažingos konkurencijos ir kad jos neprenktų tokie pasaulio regionai kaip Indija, Kinija ir panašiai. Tiek norėjau pasakyti. Much, madam. Ačiū. Poniai kalbėtojai. Ponas Tošanovskis, AKR frakcijos vardu. Dėkoju, ponia pirmininkė. Noriu paklausti. Savo įvadę jūs apibrėždamas tris svarbiausias tendencijas, kalbėjote apie tokius svarbius dalykus kaip Europos konkurencingumas. Pritariu Jums. Tačiau man kyla klausimas, ar benorint rasti administracinį sprendimą ir numatyti visokias prievolės administracijas, ar nenutiks taip, kad konkurencingumui pakeisime, ne, pakenksime, nes kalbam apie statistinę administracinę kontrolę kuri būtų susijusi su tas rytim. Ir čia pirmiausia, norėčiau paminėti energetikos sąjungą. Idėja buvo tikrai įdomi pradžioje, labai įkvepianti, tačiau štai dabar susidurime su tokia situacija, kai ribojamas technologinis neutralumas, Mes reikalavome statistinių vertinimų iki 2050 metų, tai yra labai ilgas laikotarpis. Vietoj to, kad rinktumės tą kryptį, kurią jūs paminėtumėt - inovacijos, naujos technologijos, pagalba mokslo tyrimams ir mokslui, tai būtų daug naudingiau negu siekti atitikti kažkokią statistiką, kai iš anksto atmetami technologiniai sprendimai, kurie galbūt padėtų padidinti ES konkurencingumą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Alde frakcijos vardu. Ponas Telička, prašau. Uh, you, uh, uh, dėkoju, pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Aš neturiu klausimų dėl paprastos priežasties turiu vykti į kitą posėdį ir nebūtų man daugiau nei, nei, nei išlaukti jūsų atsakymų, tai kelios pastabos. Uh, Atsakymas, atsakas ekonomikai labai puikiai suformuoluotas, aš prisimenu, kuomet jūs tai pristatėte plenarnėme posėdėje ir komisijos mintis parengti pranešimą įtrė komitete puiki ir aš manau, kad mes turėtumėme bendrai pagalvoti, kaip būtų galima įdėkti žiedinę ekonomiką valstybės narėse, dabar kai jau turime tam reikiamą teisinį bazę, nes viskas keičiasi lietai kai kuriuose valstybėse narėse ir galbūt ateityje EFSI čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, ne tik kalbant apie tai, kiek procentų bus skiriama žiediniai ekonomikai, bet ir EFSI nauji iššūkiai ir informacija apie EFSI jūs irgi kalbėjote Europos politikos prioritetus, galbūt irgi bus puikiai galimybė daugiau apie tai kalbėti. Daugiau, toliau dėl daugiametės finansinės programos, apie ją jūs užsiminėte, aš irgi norėčiau priminti prioritetus ir čia vienas svarbus elementas yra sąlygos, sąlygiškumas, nes mes visuomet turime numatyti tas sąlygas, jeigu tik įmanome, kad pas, įmanome, jeigu pasiektumėme tikslų ir tos sąlygos, nesvarbu, ar jos būtų pozityvios ar neigiamos, aš manau, kad jos turėtų pasiteisinti ir aš turiu vieną tokią sąlygą galvoje. Būtent yra nemažai valstybių narių, kurios turi pasiekti rezultatų e, reformų ir restruktūrizavimo srityje ir man atrodo, kad kol kas tas nėra padaryta ir čia yra esminis dalykas ir sąlygos šioje srityje būtų labai svarbios ir galbūt reiktų numatyti ir išteklius tam tikslui. Dar kelios mintys. Administracinė našta, mano manimu, didėja. Matome, kad keičiasi ir kultūra komisijoje, parlamente gal mažiau, bet aš nusiteikęs optimistiškai. Ir neturėtumėme galvoti kad ta administracinė našta mažėja. Ji auga ir turime pasižiūrėti, kaip būtų galima numatyti priemonės, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad bent jau stabilizuotumėme tą naštos augimą. Ji auga, nepaisant visų komisijos pastangų ir tai yra pavojinga. Dėl gynybos aš pritarčiau siūlymui. Nebus lengva tą padaryti, nes nėra bendros gynybos politikos kol kas ir nežinome, kaip visa tai atrodys ir kiek plati bus ta savoka, bet tai, apie ką jūs kalbėjote viešuosius pirkimus, aišku, tai turėtų būti tas vienas iš prioritetų, moksliniai tyrimai būtų antrasis prioritetas. Pati pramonė, tai aš kol kas gal. Uh, daug tam dėmesio dar neskirčiau. Transportas, skaitmeninis sritis, ekonomika, infrastruktūros klausimai, tai galėtų būti esminis elementas komisijai mastant apie tuos dalykus. Tai gal būtų tiek. Ir aš mielai dirbsiu su jumis ties šiais prioritetais. Ačiū. Pone Lopės Bermehoguoja. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Katainenai, kad atvykote šiandieną e, pas mus. Jūs kalbėjote apie tas mega tendencijas ir mega iššūkius. Ir vienas svarbus dalykas, kurio šiandieną nepaminėjote, yra piliečių įtraukimas į visą tą ateitį, kurią, apie kurią jūs mums šiandien pasakojate. Uh, nes mes neatsisakėme kol kas tų ankstesnių spragų. Ir dėja, nauji, naujos takoskiros, kurios atsiranda, irgi labai pavojingos. Matome, pavyzdžiui, tai kalbėdami apie naują skaitmenį ar, arba pramoninį modelį. Taigi, paprastas klausimas, kokioje visuomenėje norime gyventi. Pasaulinė konkurencija negali būti uh, pasiteisinimas dėl prastėjančių teisų Europoje, o tą Europoje matome jau eilę metų. Tai kaip mes ketiname kurti Europą ateičiai. Juk kalbame ne tik apie industrializaciją kažkur centre, kai tuo tarpu tolesni regionai kenčia. Mes tą, pavyzdžiui, matome ir su EFSI fondu. Centrinėse teritorijose, centrinėse zonose poreikiai padengiami, bet nutolę regionai dėja tuo negali pasidžiaugti. Tai tai netitinka mūsų siekių, kurių užsibrėžėme ES. Privatus finansavimas yra loterijoje. Mes turime vertinti, ar laikomas yra įsipareigojimų, o tie įsipareigojimai yra tie, kuriuos prisima įmonės ir mes turime žinoti, kiek atsakomybės, kiek yra privačiame sektorėje, kiek yra, kiek yra laikomasi prisimtų įsipareigojimų privačiame sektorėje. Taigi, pabaigai Dar norėčiau pasakyti, kad tai, ką jūs šiandien papasakote, ar tai bus tas atsakymas visiems jauniems žmonėms, kurie jaučiasi atskirti, e, kalbant apie socialinę ir darbo atskirtį. Dėkoju Jums už pastabas, ponė. Toliau perėsime prie visų kitų kalbėtojų. Ir pirmiausia mano sąraše, ponė Fransuos Krostet. Dėkoju. Ačiū Europos komisijos vicepirmininkui, kuris atvyko pas mus padiskutuoti tokią svarbę temą. Mes dabar visokius virsmus pergyvename visuomenėje. Ir noriu pasakyti, kad visiškai pritariu dėl šytinės ekonomikos tam, ką pasakėte. Be abejo, reikia pradėti diskutuoti ir apie dirbtinį intelektą, nes kitose žemynuose šiais klausimais dirbama labai sparčiai. Tad tikrai būtina numatyti reikiamas taisyklės ir tuo pat metu e, mūsų piliečių nerimo išsklaidyti, nes to nerimo jaučiama dėl tų pasikeitimų. Man visą tai atrodo kaip entuzijazmą kelintis dalykas, tačiau galima suprasti, kad kai kas iš piliečių bijo to, to, to visų pasikeitimų. Galbūt būtų galima E, kokias nors visuomenės refleksijas e, daugiau paplėtoti susijusias su dirbtiniu intelektu. Dėl kosmoso ir gynybos politikos pritariu jūsų išvalgoms. Suprantu, kad biudžetas gynyba yra svarbus dalykas. E, turėtų, sakoma, parlamentas dėti reikiamas pasakas, bet taryba juk taip pat, nes dėrybose deras dvi pusės. Uh, parlamentas ir taryba parlamentas yra visiškai solidarus, vieningas dėl gynybos fondo. Dėl biudžeto vėlgi e, pozicijos mūsų yra visiškai skirtingos, tad visi turime e, dėti pastangas, bet tas pastangas turėti ne tik parlamentas, bet ir taryba, kad abi pusės tenktųsi, tai yra būtina. Reikia, kad E, Europos parlamentas galėtų sulaukti reikiamų garantijų dėl tinkamumo kriterijų, bet apie tai dar turėsime progą padiskutuoti plačiau. Jūs taip pat e, minėjote tokius e, didelius tikslus, kuriems mes pritarėme, tačiau klausimas mano būtų toks. Buvo sudaryta darbo grupė, kurie vadovauja paskelėmi, buvo pasiūlyta du kart padidinti uh, būsimai pagrindų programai skirtas priemonės. Uh, komisaras atsakingas už skaitmenį sritį, kad reikėtų padvigubinti biudžetą, o jūs sakėte, reikėtų dirbti daugiau, pasiekti daugiau su mažiau lėšų. Bet man atrodo, e, ateina laikas, kai reikia elgtis drąsiai ir reikia uh, pasakyti tarybai labai aiškiai, kad jeigu jie nori šį amžių pasitikti moderniai, turi primti atitinkamus sprendimus, o gal taryba nori, kad mes atsiliktume visose srityse ir po truputėlį, po truputėlį Europos žemynų įtaka mažės neišvengiamai. Tad, e, kai diskutuosite su valstybėmis narimis, apie kokio užmojo planus kalbėsite ir ką manote apie Paskalio Remi iniciatyvą. Ačiū. Uh, Ačiū. Van Bremt. Ačiū. Dėkoju komisijos nariu, kad čia šiandien atvyko. Dėkoju už jo pasisakymą. Keli trumpi klausimai. Pirmiausia, visapusiška parama jums dėl žiedinės ekonomikos. Aš manau, kad mes visi šiame komitete manome, kad tai yra esminė mūsų būsimos ekonomikos dalis. Mes praeitą savaitę Strasbūrė balsavome dėl galutinio paketo Aš nemanau, kad mes turėtumėme čia daryti klaidą ir galvoti, kad paketas jau galutinis. Trūksta tam tikrų dalykų. Ir vienas dalykas, ko trūksta, yra ekodizainas. Naujas ekodizainas. Tas ekodizainas ankstesnis, kuris buvo sėkmingas, kur buvo bandoma pasirūpinti, kad produktai būtų energetinė prasme veiksmingi, tai dabar turime galvoti jau kur kas plačiau apie visą tą ciklą. Ar komisija pateiks pasiūlymą šioje kadencijoje. Aš manau, kad e, tokiu būdu būtų galima puikiai užbaigti darbą ties šio paketu dėl EFSI. Tai yra svarbus klausimas e, šioje kadencijoje mums, mūsų politiniai frakcijai, tai ir buvo ir vis dar yra svarbiausia tai, kad tvaraus vystimosi tikslai būtų pagrindinis EFSI siekis, nes jeigu kalbame apie ateities pramonę, tai kartais tai pramoniai reikia postumio tos ateities link. Ir kartais mes visas investicinės lėšas, kurias turime FC ir kitur, paimame ir kažkaip išdalyjame dalis tvarumui, ta, dalis klasikiniai pramoniai, bet mes turime visą tai apjungti. Ir ta klasikinė pramonė, kuri irgi reikalinga, bet mes turime juos irgi paremti, bet čia pritraukti turime tai ir prie tvarumo darbo atvarkės. Ir aš manau, E, kad tą turime daryti ateityje ir norėčiau išgirsti jūsų mintis apie tai. Ir galiausiai, galbūt čia daugiau politinio pabudžio klausimas, jūs minėjote daugiametę finansinę programą, apie ją kalbėjote taip mm, neužtikrintai, miglotai, tai normalu, nes dar nėra priimti sprendimai. Mes sutinkame, kad daugiausiai dėmesio reikia skirti inovacijoms ir, aišku, kitiems klausimams, socialiniams klausimams, sanglaudos fondo fond, lėšoms ir panašiai. Bet jūs sakėte, kad reikia nuveikti daugiau su mažiau, tai čia yra toks šūkis, kuris skamba neblogai, bet užduotis labai sudėtinga, nes visi tikisi, kad Europa pateiks sprendimus, o mes sakome, kad padarysime tai su mažiau lėšų. Mes žinome, kad sprendimų galima surasti nuo savo išteklių sistemoje ir jūs parlamente visuomet susilauksite didelės paramos tam tikslui ir aš tikiuosi, kad komisija pateiks pasiūlymus tam, kad ir taryba suprastų, kad reik, mąstyti būtent reikia taip. Ačiū. Toliau. Angelika Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kad atvykote į mūsų posėdį diskusijai. Jūs kalbėjote apie svarbiausias ekonominis tendencijas. Jūs kalbėjote apie komisijos siūlomas strategijas. Turiu klausimą jums. Jeigu turėtumėte mus įvertinti tų tendencijų kontekste, kokia būtų mūsų vieta ar atsiliekame, ar mūsų pozicijos yra tinkamos. Ir toks dar papildomas klausimas. Po metų vyks Europos parlamento rinkimai. kokie svarbiausi projektai bus teigiami, kokios būtų trys pagrindinės temos trys svarbiausios žinios, kurias reikėtų siūsti piliečiams. Ekonominės perspektyvos akivaizdu, tai yra tikrai labai svarbu. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Ponui Eduard Martin leisime paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Aš sėdžiu čia jums iš kairės. Jūs išdėstėte savo viziją, kaip turėtų atrodyti Europos pramonė rytoj. Nežinau, ar jūs buvote Strasbūre, bet mūsų daug ten buvo. Ponas Junkeris ten pasakė kažką labai stebinančio, bet įdomaus. Jis sakė, kad nenori tokios Europos, kuris tengiasi įsiteikti. O ponas Makronas sakė, kad norėtų Europos suverenumo, kai Europos saugo piliečius. Bet aš norėčiau kalbėti apie tokį pyktį, kuris kyla, bet į kurį niekas neįsiklauso, skaitant ir Europos komisiją. Norėčiau kalbėti apie mūsų vidaus konkurencijos taisyklės. Norėčiau gal jums paminėti tokį tabų ar tokią, nesakyčiau, gimtąją nuodėmę, ją ja, ir taip kai kas vadina. Tai yra geo, tinkamos geografinės rinkos apibrėžimas. Žinoma, kad jeigu įmonė užima apie 30 procentų rinkos, jie yra laikoma dominuojančią padėtį turinčią įmonę. E, Arcelor Metal pavyzdys galėtų būti paminėtas. Tuomet, tai štai dabar matome, kad pasauliniai konkurencijai mes įteikiame savo pramonės įmonės. Mūsų įmonės perka rusai, kinai, indai. Tai yra tie žmonės, kurie mūsų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos kriterijų nesilaiko visiškai. Tuo pat metu Kinija aliuminio rinkos rytyje pasaulinių lygmenių uh, užima pusę rinkos. 60 procentų rinkos užima e, Rusija. Tad kada mes suprasime, kad pramonė jau yra globalizuota ir kada išdrysime pasakyti, kad sutartis reikia keisti. Puiku, kad darbo vietos kūriamos naujos, tačiau reikėtų nesugriauti senų darbo vietų. Čia jūs mums sakote, kad reikia išrasti naujų priemonių, bet nesiūloma sutvarkyti senų tų priemonių, kurios nebėra tinkamos gal dabartinėmis sąlygomis. Ir pamatysime, kad daug importo e, bus įsivežama iš už ES ribų. Tad kvieščiau jūs inovuoti, turėti drąsos tai daryti ir pagaliau imkite drąsos pakeisti sutartis ir sudaryti tinkamas vidaus konkurencijos taisyklės. Ačiū. Well, um, well, important... Jūs paminėjote labai svarbę temą. Kiek aš supratau, kalbėti apie nacionalinius čempionus ir apie tai, kaip mes šią problemą spręsime. Mes turime, pavyzdžiui, savo Žinome apie tokius atvejus įvairiuose sritise, pavyzdžiui, energetikoje sritise ir tenai mes turėjome nustatyti nuostatas, pagal kurias nusavybės nesė buvo atskirta nuo skirstimo. Dėkoju, ponė Katanė, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Turiu vieną klausimą. Į tri komitete mes e, jau ruošiamės kitam, e, kitai finansiniai, daugiametį finansiniai programai. Esu liberalė, todėl manau, kad mums reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir naujoves ir inovacijas, nes būtent nuo jų priklauso mūsų konkurencingumas ir augimas ilgalaikėje perspektyvoje. Ir aš norėčiau šiame kontekste jūsų paprašyti, kad būtų ženkliai padidintas devintosios pagrindų programos finansavimas. Kolegija jau apie tai kalbėjo. Ir aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, koks turėtų būti demoksliniams tyrimams skirtas biudžetas po 2020 metų. Dėkoju. Dėkoju. Manas Kochlyčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš štai, šiek tiek kairiau. Čia. Pone komisarė, turiu keletą klausimų. ES konkurencingumas pirmiausia. Turime suprasti, kad visoje eilėje sektorių, kaip kolega teisingai pasakė, paminėdamas tris valstybės, JAV vyksta nesažininga, tipiška konkurencija. Vartojimo pramonės srityje labai daug e, to, to pavyzdžiui, Bangladeše, Pakistane, Azijoje, pietryčių tokių nesažininkos konkurencijos pavyzdžių labai daug. Tai kaip Jums atrodo, ar tokioje aplinkoje mes galim būti konkurencingi apskritai? Duosiu pavyzdį. Čekijos Respublikoje E, ir Čekijos Respublika nėra pati brangiausia Europos Sąjungos valstybė. Jeigu norite sukurti motociklą, tokį kaip Kinijoje gaminama, vien tik detalės kainuoja tris kart brangiau negu gatavas motocikliukas pagamintas Kinijoje. Tad kaipgi apsaugosite tuos pramonės sektorius? Antra didžiulis administracinis krūvis. Kaip ketinate ypač mokslo, technologijų ir inovacijų srityje pasiekti, kad direktyvos e, neužgoštų mūsų. Aš tikiuosi, kad jūs turite direktyvų supaprastinimo planą kad maža ar vidutinė įmonė galėtų išlikti ir veikti, kad smulkus verslininkas galėtų susigaudyti tame labirinte. Ir trečia, užteko, kad Kinija sugriežtintų sąlygas e, dėl plastiko atliekų importo, matėme, kiek perturbacijos yra Europoje dėl to. Ar mes turime kokias nors programas, kurių tikslas būtų paskatinti ne tik surušiuoto plastiko ar spalvoto ar nespalvoto plastiko butelių perdirbimų, bet ir kitų plastiko valinių gaminių perdirbimų. Jeigu po keletų metų mums teks nustoti naudoti savartynais, kai kurios surušiuotos atlikos yra tos, kurių deginti negalima, tad teks ieškoti E, sprendimų. Aš čia nekalbu apie tokius, e, tokias atliekas, kaip, pavyzdžiui, panaudotos padangos. Visa tai labai svarbu, nes šios ryties mes priklausomi nuo trečiųjų šalių. Ar turime kokį nors supratimą apie tai, kaip ateityje šitose srityse tvarkysimės? Ačiū. Labai dėkoju. Kolegai, na kągi, gal galėtume sureaguoti tai, e, kas buvo pasakyta, atsakyti klausimus. Dėkoju, ponės Eller kalbėjo apie labai svarbę temą. Jūs e, žinote apie visas mūsų politikos priemonės skirtas tam, kad mes galėtume paremti kūrybinę pramonę. Pavyzdžiui, turime varias prinasnės priemonės Inofina, Kozmi, taip pat priemonės skirtas intelektinės nusavybės teisės, teisėms apsaugoti, vidaus rinkai stiprinti. Uh, Esu bendravęs neseniai su Italijos kūrybinės pramonės atstovais. Tai tas susitikimas buvo prieš dvi savaitės ir buvo labai įdomus. Jie beje paminėjo labai svarbius dalykus ir svarbiausias, jo manimo, buvo intelektinės nusavybės teisės. Čia jie pasakė, kad jie tikėjosi tam tikrų priemonių iš Europos Sąjungos. Antras svarbus dalykas buvo toks, žiedinė ekonomika bus ta mėga tendencija, kuri tikrai paskatins kurtis tam tikras įmonės, net atskiras e, pramonės. Ir e, da, da, man buvo pasakyta, kad, da, e, kad kūrybinė pramonė nori dalyvauti šiame procese, nes kūrybinė pramonė nori paremti kritinės svarbos pramonės sektorius. Tos vadinamosios megatendencijos ar horizontalios politikos priemonės uh, yra skirtos įvairio, įvairiems pramonės sektoriams, nuo kūrybinės pramonės iki statybų. Ir čia aš galiu paminėti ekologišką projektavimą, nes ekologiškas projektavimas yra geras pavyzdys to, kaip mes galime siekti skatinti kūrybinės pramonės konkurencingumą. Kuo tvaresni yra mūsų produktai, tuo da, da, didesnį vertę jie turi. Jei mums pavyktų praplėsti ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį. Beje, negaliu pasakyti Jums, kada mes pateiksime savo pasiūlymą, bet mes šiuo metu nagrinėjame galimybę praplėsti šios direktyvos taikymo sritį. Tik reikia suprasti, kad kai tai bus padaryta, mes sukursime naują glob... tokį pasaulinį standartą. Tai reiškia, kad visi produktai gaminami visame pasaulyje, kurie patenka mūsų rinką, turės jį atitikti. Ir mes norime da, užtikrinti, kad visuomet būtų laikomasi da, aukščiausios kokybės ir kad tą aukščiausią kokybę garantuotume pirmiausia mes Europoje. Mes esame atviri geroms mintims. Aš žinau, kad jūs esate ekspertai šiais klausimais ir žinote nemažai ir apie įvairių įmonių prototipus, e, kurie gali sukurti aukštą pridėtinę vertę ir sukurti didži... E, ir taip labiausiai pasitarnaut mūsų visuomeniai. Aš tik noriu pasakyti, kad mes esame atviri naujoms mintims daug ką galim padaryti, bet pirmiausia turime spręsti intelektinės nusavybės teisės apsaugos klausimus ir antra turime daugiau dėmesio skirti žiediniai ekonomikai. Dėl daugiametės finansinės programos ir dėl devintosios pagrindų programos konkrečiau. Jūs tikriausiai suprasite, kad aš neturiu dabar visos informacijos, jūs, kurią jūs norėtumėte iš manęs išgirsti. Gegužės antrą dieną mes galėsime jums ją pateikti, bet galiu tik pasakyti, kad yra nemažai sektorių, kuriuose finansavimas bus sumažintas, bet yra keli sektoriai, kuriuose finansavimas bus padidintas ir nėra paslaptis, to, kad ta programa, kur pakeis programą Horizontas 2020, bus finansuojama daugiau, gal ne tiek, tas, kiek visiems norėtųsi, bet tikrai ji bus finansuojama geriau. Be abejo, da, bus nemažai nusivylusių, nes kai kas praras savo finansavimą, bet turime e, daryti tai, ką darome, nes turime kažkaip susitvarkyti su breksitu. Bet to valstybės narės griežtai pasisako prieš tai, kad būtų didinami jų įnašai į ES biudžetą. Nepaisant to, kad tam tikrų dalykų galėtų, e, dalykus galėtume siekti geriau, jeigu dirbtume per ES. EU Invest fondas. Tas fondas e, turėtų keturias tokias pagrindinės sritis. Tai pirmiausia, MVI, tvari plėtra, socialiniai klausimai ir ketvirtas sritis, dar sritis, apie kurią dabar pamiršau. Bet tos keturios sritis būtų vienodai svarbios ir jos, pagal jas būtų numatytas tiesioginės veiksmų finansavimas. Ir mūsų generaliniai direktoratai ir Europos parlamento komitetai nuspręs, kokiais prioritetais remsimės. Turime taip pat atsižvelgti į tai, kad šiuo metu mes turime sudėtingas finansinės priemonės ir turime labai paprastas e, finansinės priemonės ir gan lankščias, ir jūs kelias minėjote. Taigi mes turime pasirinkti, kurdami bendrą priemonę, geriausią modelį. Tai yra svarbu, ypač kai mes norime pasiekti daugiau, turėdami mažiau lėšų. Taip aš suprantu, kad tas žodžių junginys daugiau su mažiau gal nėra pats įtikinamiausias. Bet EFSI parodė, kad mes galime siekti geresnių rezultatų, turėdami mažiau lėšų. Taigi jeigu mes turime tam tikrą sumą pinigų, kuri, kaip su EFSI buvo perkelta į EFSI, Ir jei mes palyginsime tą sumą pinigų su tuo, ką galiausiai mes sugebėjome surinkti pagal EFSI, pamatysime, kad realiai galima, turint mažiau lėšų, siekti geresnių rezultatų. Mes norime mobilizuoti privatų kapitalą tuomet, kai tai yra įmanoma, o ten, kur tai nėra įmanoma, tuomet mes skirsime negražinamas paskolas. papildomos patentų apsaugos e, panaikinimas. Mes iki šių metų pabaigos, iki šio mėnesio pabaigos pateiksime pasiūlymą šio klausimo ir mes norime sulyginti sąlygas visiems. Ir e, čia aš kalbu apie e, generinių vaistų gamintojus. Mes norime, kad visi Europos gamintojų ir šių šalių gamintojų veiktų pagal tas, tas taisyklės. Tai yra labai svarbu, jas norime kurti inovacijas Europos Sąjungoje. Šiandien problema yra ta, kad kai baigėsi apsaugos laikas, Europos įmonės negali iš karto pradėti parduoti savo vaistų trečioms šalims. Bet Europos e, Sąjungos įmonės įsikūrusios trečiose šalise gali tą daryti. Taigi mes norime suvienodinti žaidimo taisyklės visiems, nes tai yra labai svarbu. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie tas įmonės, kurios yra įsikūrusios Europos Sąjungoje. Tai mes norime apsaugoti, tą, e, suteikti geresnės galimybės Europos įmonėms įsikūrusiams Europoje, tam, kad jos galėtų uh, geriau importuoti savo produkciją po to, kai baigėsi uh, patento uh, apsaugos laikas. Beje, ar jums yra žinoma apie tai, kad EFSI veikia nepaprastai gerai, ypač tose sritise, kur da, yra rinkos sutrikimų. Graikija, Estija, Bulgarija, Portugalija. E, ir Ispanija yra tos šalis, kuriuose labiausiai yra e, naudojamos, naudojamos EFSI lėšos. Ir atnaujintas EFSI turėtų būti dar labiau, turėtų padėti mums dar geriau sutekti finansavimą. Mes taip pat galvojame, kad e, kad e, tas fondas gali padėti mums geriau gyvendinti Paryžiaus sustarimus įpareigojimus. Reikia daugiau dėmesio skirti e, atsinaujančios energetikos projektams. Taigi mes galvosime ir apie tai, kaip galima būtų siekti tikslų įvairiose politikos rytise. Koks bus šios komisijos palikimas? Ar ką turės daryti kita komisija, kurdama pramonės politiką? Tris temas čia paminėsiu. Žiedinė ekonomika. Jau ją minėjau, aš tikrai tikiu žiedinę ekonomiką. Aš manau, kad būtent čia mes galėsime sukurti savo konkurencinį pranašumą, ypač jei tinkamai sutvarkysime teisinę bazę. Toliau, dirbtinis intelektas jei mes sugebėsime užtikrinti, kad e, ar tas dirbtinis intelektas padėtų mums padinti ne tik našumą, bet ir mūsų augimą. Ir tre, trečias svarbus elementas - tai yra mūsų asmenų ir visos visuomenės atsparumo stiprinimas. Ir čia aš pirmiausia turiu galvoje uh, geresnės kokybės švietimą. Mes turime užtikrinti, kad mūsų žmonės gal, gebėtų prisitaikyti prie uh, naujų iššūkių. Taigi čia reikia kalbėti ne vien apie pramonės konkurencingumą, bet ir apie mūsų visuomenės ir žmonių atsparumą, nes be žmonių mūsų pramonė negalės išlikti konkurencinga. Taigi dirbtinis intelektas ir uh, mūsų žmonių atsparumas. Ir čia pirmiausia reikia kalbė, kalbo, kalbėti apie investicijas į švietimą. Toliau konkurencijos politika. Labai svarbi tema. Nesu ekspertas šiuo klausimu, bet e, girdėjau nuomonės, apie kurias jūs kalbėjote. Nežinau, ar jūs kalbėjote apie tai su pane Vestager. Aš e, norėčiau paraginti jūs aptarti visus šios klausimus e, su ją, nes ji tikrai galės kur kas geriau atsakyti į visus jūsų klausimus nei aš. Pone komisarė, atsiprašau, turiu pertraukti Jūs. Žinau, kad tai nėra pati gražiausia praktika, bet Jūs negalite sakyti taip. Jūs esate Europos komisijos vicepirmininkas. Esate vienas iš tų, kurie nirtingiausiai priešinasi taisyklių pakeitimui dėl geografinių rinkų apibrėžimo. Ne, nesuprantamas jūsų komentaras man. Dėkuoju, sako pirmininkas. Aš nelabai suprantu, kodėl jūs sakote, kad aš visuomet. Uh, pasisakau prieš tą, e, tą peržiūrą. Aš to niekuomet nesu sakęs. Ir net negalėčiau prisiminti ir įsivaizduoti, kokiame kontekste aš galėčiau tai pasakyti. Kaip jums yra žinoma, e, konkurencijos generalinis direktoratas yra atitvertas nuo kitų komisijos generalinių direktoratų ir mes negalime komentuoti, ar padėtis kokioje nors rinkoje yra teisinga ar ne, bet aš esu girdėjęs e, panašių skundų. Nes rinkos keičiasi ir tai, kas aktualu šiandien, gali būti nebeaktualu rytoj. Ir ponė Vestagir tikrai išmano šios klausimus kur kas geriau nei aš. Ir taip, apie tai reikia kalbėti. Štai tokia mano nuomonė šiuo klausimu. Gebėjimas konkuruoti e, pagal kainą. Tai yra be abejo aktuali tema ir valstybės narės turi į tai atsižvelgti. Bet akivaizdu, kad e, Europoje pagamintos prekės niekuomet nebus pigiausias. Tai arba mes turime apsaugoti vartotojus nuo pigis, pigiausios produkcijos. Bet mes negalime uždrausti pigesnių prekių importo. Man žinomas yra, da, da, pavyzdžiui, toks da, uostuose naudojamų kranų atveju, atvejis. Tuos Kranus e, pagamin, e, tie kranai yra gaminami ir Europoje, ir Kinijoje. Ir konkursai dalyvavo Europos ir Kinijos įmonė. Ir Europos įmonės kranai buvo 25 procentais brangesni, bet jie buvo kur kas e, geriau pagaminti ir suteikdavo didesnės galimybės. Ir todėl buvo jie ir pasirinkti. Tai yra dar vienas įrodymas, kad kokybė tikrai yra labai svarbi. Ir paskutinis dalykas - plastikas. Prieš porą savaičių mes paskelbėme plastiko strategiją, kurios tikslas yra sukurti geresnę plastikinių šiukšlių atliekų vidaus rinką ir padidinti mūsų plastiko kokybę. Perdirbti visą plastiką šiandien yra labai sunku, nes plastikas būna įvairios kokybės. Uh, Jei jūs domina šį temą, aš e, patarčiau jums e, įsigilinti į mūsų plastiko strategiją. Ji beje yra labai novatoriška ir e, ji buvo kuriama atsižvelgiant ne vieno Europos parlamento, bet ir į pramonės nuomonę. Mes norime sukurti plastiko žiedinę rinką, kartu mažindami plastiko, naudojimo plastimo, plastiko kiekį. Ir uh, neeksportuodami plastiko atliekų į trečiasias šalis, nes tai tikrai buvo ir e, yra labai aktuali problema. Tai tiek, dėkoju. Dėkoju, ponė vicepirmininkė, už visas pastabas, atsakymus. Labai įdomu buvo jūsų išklausyti ir mes rimtai atsižvelgime jūsų patarimą aptarti konkurencijos klausimą platesnėme kontekste galbūt pasikviesdami ir komisijos narę Vestager, kuri yra atsakinga už šiuos klausimus. Tai būtų tikrai puikiai galimybė išgirsti atsakymus į mūsų klausimus, nes ne pirmąjį kartą į trie komitete mes norime imtis šios problemos sprendimo. Dėkoju už atsakymus ir susitiksime kitą kartą. Thank you. Uh, hello, once again, Madam. Dėkoju. Dabar e, ponia Barbara Kapel yra atvykusi jau pas mus, yra, jie yra pranešėję dėl kito klausimo. Tai yra šeštasis darbo atvarkės klausimas - investiciniai projektai. ES energetikos infrastruktūros srityje pranešimo projektas bus pristatomas. Komisija paskelbė anksčiau savo pasiūlymą dėl reglamento atšaukimo ir valstybės narės turi informuoti komisiją apie investicinius projektus energetikos infrastruktūroje. Pirmąjį kartą keisimės nuomonėmis apie šio reglamento atšaukimą pagal įprastinę teisėkros procedūrą. Prašau, žodis pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti šį projektą. E, kalbame apie taisyklių supaprastinimą, apie mažiau biurokratijos Be abejo, tai turėtų supaprastinti gyvenimą visiems. Manau, kad visi kartu su šešėliniais pranešėjais šauniai padirbėjom, nuveikėm daug, iš anksto daug diskutavome šiais visais klausimais, diskusijos vyko sklandžiai, visi vieni su kitais sutarėm. Norėčiau trumpai priminti, kas ir kaip. Tikslas buvo panaikinti ankstesnį, gal, ankstesnę nuostatą, kur sakoma, kad reikalinga notifikacijų sistema. E, tikslas buvo gauti informaciją apie pasikeitimus infrastruktūros projektų srityje, tai buvo susijęs su energetikos rinka, tai be abejo galėtų turėti poveikį investicijų politikai. Vėliau bu, šitame buvo parengti trys pranešimai. Komisija užsakė tris išorės e, tyrimus dėl šio teksto. 2016 metais tie tyrimai buvo atlikti, vyko kons, viešos konsultacijos. 7, 16 metų balandžio mėnesį jos buvo užbaigtos. iš viduzo pateiktų 16 metų lapkričio mėnesį ir štai turime rezultatą, tekstą, apie kurį kalbame šiandien. E, yra daug bendrų sąlyčio taškų tarp šiame pranešime numatytų įpareigojimų ir kitose teisės aktuose numatytų įpareigojimų. Ir galiausiai paaiškėjo, kad e, reikalinga informacija lengviau yra gauti iš kitų šaltinių. Pavyzdžiui, metinė ataskaita padeda gauti prieigą prie, visų, prie visos šios informacijos. Europos komisija jau turi informaciją apie rinką. Mes be abejo stengiamės išvengti bet kokio dubliavimo. E, norėjome sumažinti tuos įpareigojimus, kuriuos numatėme savo pranešime, tas prievolės visas. Ir pranešime savo apie tai ir kalbame. Tas reglamentas turėtų būti panaikintas, pasak mūsų pranešimo. Dėkoju, sako pirmininkas pasisakys kolega Javor. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pranešimą. Norėčiau išreikšti kai kurias abejones dėl komisijos iniciatyvos ir dėl pranešimo, kurį štai pranešimus pristatė. Pažvelgime šiek tiek atgal, apžvelgime šio e, reglamento siūlymo istoriją. Pirmiausia, Europos komisija buvo paduota į teismą, tą padarė Europos parlamentas, nes buvo manoma, kad teisinis pagrindas buvo neteisingas. Euratomo sutartis nėra tinkama teisinė bazė tam, kad būtų galima e, pasirinkti pranešimų notifikavimo schemą. Europos parlamentas padarė teismą komisiją, o teismas priėmė sprendimą sakydamas, kad taip, teisinis pagrindas turi būti kitas. Europos komisija neregavo niekaip į tai, kad teisme laimė Europos parlamentas. Tiesiog buvo atšauktas visas reglamentas. O viet, buvo atšauktas visas reglamentas, vietoj to, kad būtų pakeistas teisinis pagrindas. Tiesiog buvo at, atsisakyta viso reglamento. Tai be abejo E, užkirto kelią e, teismo sprendimo įgyvendinimui. Ir nebuvo atlikta tai, ką atlikti komisija įpareigojo teismas. Europos komisija nereagavo į tą. Į, į, į, į tai dabar matome, kad yra e, notifikavimo prievolės ir kitų sprendimų tam tikras persidengimas tų prievolių. Nes egzistuoja informacijos tinklai ir ataskaitos yra teikiamos. Ataskaitų teikimo prievolė pagal reglamentą buvo tas dalykas, kuris buvo e, deleguotas valstybėms narėms. Tačiau negalima versi teikti ataskaitas, pavyzdžiui, privačių struktūrų, kartais būtent jos veikia šios rytyje. Ta, tos, ta, ta ataskaitų teikimo prievolė čia turėtų būti tinkamai sureguliuota, išsiaiškinant, e, kaip nedubliuoti veiklos, o kaip geriau ją atlikti. Kitas dalykas, kitas argumentas. Jau yra atlikti ataskaitų teikimų trys veiksmai ir turbūt laikas būtų eiti prie šio darbo pabaigos. Manau, kad po 14 metų buvo atliktas tik vienas tyrimas, kai, buvo, kai įsigaliojo reglamentas egzistuoja energetikos srityje tam tikras projektas susijus Europos Sąjunga. Naujų taisyklių jokių net nereikia, nes e, jų yra pakankamai. Reglamentą įgyvendinti valstybės narėse kilų sunkumu. Bet šito aš negaliu suprasti. Jeigu komisijai kyla sunkumų ar problemų įgyvendinti Europos reglamentus valstybėse narėse, tai nereiškia, kad reglamentas turi būti atšauktas, tai reiškia, kad reikia stumtelti valstybės narės ir paraginti įgyvendinti šį teisės aktą. Daug kalbėjom apie geresnį reguliavimą. Ir šis atvejs ir kai kurie kiti atvejai rodo susijęs su ES teisė, kad sprendimas yra ne egzistuojančių teisės aktų atsisakymas, bet tvirtesnis pareikalavimas juos tinkamai įgyvendinti. Tai štai, aš manau, kad reikia neatšaukti šį reglamentą ir tuo ir baigsiu savo pasisakymą, nereikėtų atšaukti tą reglamentą ar jį panaikinti, tiesiog reikėtų viską atlikti kaip reikia ir užtikrinti, kad jis bus gerai, tinkamai įgyvendintas. Jeigu reikia pasitaik, pasitelkiant teismo sprendimą, Europos parlamento poziciją ir panašiai. Dėkoju. Uh, much, um, colleague. Dėkoju kolegai už pastabas. Dabar aš norėčiau kreiptis Europos komisiją prašydamas pakomentuoti šį pasiūlymą ponia Eva Gerhardt iš energetikos generalinio direktorato. Gal jūs galėtumėt atsakyti į pateiktus klausimus ir pakomentuoti šį dokumentą. Akivaizdu, kad šis dokumentas labai rūpi, šis klausimas labai rūpi mūsų komitetui. Taigi prašau, pristatykite mums komisijos pasiūly, poziciją. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti ir pasiteisinti dėl to, kad kolegė turėjo išeiti, aš pasisakysiu e, energetikos generalinio direktorato var, kolegių vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už pranešimo projektą, kur yra patvirtinamas komisijos pasiūlymas. Aš taip pat norėčiau priminti, kad du buvo prieštaravimai išsakyti dėl atšaukimo. Pirmiausia, atsisakyti akto, kuris mūsų manimų netinkamas. Ir antras tikslas - sumažinti administracinę naštą visiems veikėjams, kurie dalyvauja šiame reglamente. Ir taip pat galiausiai norėčiau paminėti tai, kad komisija nepriemė čia tokio labai lengvo sprendimo. Mes ėmėmės įvairių žingsnių, rimtų žingsnių. Užsakėme išorės studiją ir įvertinome, kokiu padariniu tai turės 11, 13 ir 15 metais. Taigi aš norėčiau pasakyti ponui Javorui, kad toje studijoje buvo įtrauktos įtraukti atsiskaitimo laikotarpį ir mes pasinaudojame studijos rezultatais ir atlikome patikrinimą energetikos sektoriuje, turint omenyje valdysinos reglamentą, tą padarėme 16 metais. Taip pat norėčiau pasakyti trumpai, sureaguoti trumpai tai, ką sakė ponas Javor ir kiti. Pirmiausia, dėl sprendimo, teismo sprendimo Tai nereiškia, kad mes reagavome į sprendimą atšaukdami reglamentą. Mes atšaukėme reglamentą, kurį anuliavo teismas e, pateikus naują reglamentą. Taigi mes siūlome atšaukti ne dėl to, kad buvo primtas toks teismo sprendimas, bet dėl to, kad manome, kad jis nesuteikė mums norimo rezultato. O kitas dalykas, ir ponas Javor, man atrodo, irgi tai minėjo, būtent dėl to, kad reikia išspręsti sunkumus įgyvendinant šį teisės aktą, atšaukiant senąjį teisės aktą. Tai nereiškia, kad tai nereiškia, kad yra skatinamas įgyvendinimas, bet aš norėčiau pasakyti, kad tas vertinimas, kurį mes atlikome, parodė, kad įgyvendinimo problemos kilo daugiausia iš to, kad reglamente buvo tam tikrų trūkumų ir buvo kalbama apie vertinamus, vertinamus pajėgumus ir ne visuomet valstybės narės sugebėdavo pateikti tiksliai tokią informaciją. Dėl to, kad galbūt buvo perdėm optimistiška manyti, kad būtų įmanoma pasiekti tokį prognozuojamumo, duomenų prognozuojamumo lygį. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas būtent tai, kad dabar turime duomenys tik iš privačių veikėjų, tai ketvirtas reglamentos straipsnis, kurį mes siūlome atšaukti, reikalauja, kad privatus subjektai turi pateikti valstybėms narėms informaciją ir po to jį pateikiama komisijai. Taigi valstybės narės gauna tą informaciją iš privačių subjektų. Ir mes dabar supratome, kad komisija gali gauti tos informacijos tiesiogiai, ne per valstybės narės, bet per savo observatoriją, kuri suteikia mums tiesiog neprieiga prie rinkos informacijos ir tada ta informacija yra patikimesnė ir nereikia per tą per tuos kitus aplinkinius kanalus pateikti tos informacijos. Taigi tiek. Ir dar kartą dėkoju komitetui už pateiktą pasiūlymą ir už informaciją. Ačiū už pastabas. Dabar žodis pranešėjai. Dėkoju. Ačiū kolegai Javor. Mes jau kalbėjom apie tai, ką jis minėjo šiandien. Iki 26 dienos dar visi turi galimybę teikti pakeitimus. Ir tikiuosi, kad visi diskutuodami rasime visiems surimtumą rezultatą. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū, Barbara. Valandžio 26 diena, 12 valanda. Vidurdienis, tai yra ketvirtadienis. Iki to laiko galima teikti pakeitimus. E, balsuosim įtrėje birželio 19 rugsėjį 18 metais balsuosime galbūt plenarinėme posėdėje Strasbūre. E, Mėly bičiuliai, ačiū už dalyvavimą posėdėje, už diskusiją. Rytoj savo diskusiją tęsime. Pradėsime posėdį 9 ryto iki 10 koordinatorių posėdis, o štai 10 val. balsuosime. Tad norėčiau Jums priminti dar kartą, kad, kad nuo 1.30 iki 2.30 vyks plenarinis posėdis, kur kalbėsime apie energetikos sąjungą. Mūsų komiteto nariai turėtų ten dalyvauti. Į tre komiteto posėdžio bus savotiškai dvi dalis ir mes e, ten turime dalyvauti, e, bus sumuštiniai patiekti pietų. Tokie bus darbiniai kuklus pietus. Tikiuosi, kad visi dalyvausite mūsų e, parlamentinėme plenarinėme posėdyje. Na ir 10 valandą nepamirškite balsavimo rytoj. Iki rytojus visiems.